Bene. Allora, cominciamo, anche perché... Kągi, gal pradėkime popiečio posėdį, nes šiandieną pas mus lankysis du Lietuvos ministrai, o po to vėliau mes aptarsime COP programą ir susitiksime su komisare Nelikrūs. Taigi aš manau, kad reikia pradėti darbą. Mm -mm. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti atvykusi į ITRE komiteto, komitetą poną e, Evaldą Gustą, ūkio ministrą. Tai yra pirminkančios valstybės atstovas. Aš manau, kad turėsime dar ir daugiau galimybių susitikti su jumis per ateinančius šešis mėnesius. Kaip žinote, mūsų komitetas siūs delegaciją į Vilnių kitą savaitę ir aš manau, kad tai bus dar viena galimybė mums susitikti. Ministre, žodis jums. Po to vėliau išklausysime kolegų klausimų. Prašau, prašau ministre. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman, for your... Labai ačiū pirmininkė už jūsų tokį šildą priėmimą. Dabar perėsiu prie e, lietuvių kalbos. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti už suteiktą man galimybę pristatyti jūsų komiteto į Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir programą pramonės, inovacijų, mažų vidutinių įmonių o taip pat kosmoso sritise. Europos ats, parlamentas atstovauja 500 milijonų ES piliečių interesus. Pirmininkaujantį Lietuvą visapusiškai supranta ir gerbė jūsų pagrindinį vaidmenį ES sprendimų prieimimo procese. Todėl mes sieksime konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su jumis mūsų pirmininkavimo metu. Savo pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu sieksime patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo. Ateinantį pusmetį mūsų dėmesys bus sutelktas pirmiausia į konstruktyvės darybas su kitomis institucijomis, siekiant geriausių pirmininkavimo rezultatų Europos piliečiams. Būdama sąžininga ir nešališka tarpininkė, Lietuva sieks užtikrinti sklandų ir veiksmingą teisėkuros procesą, įtraukdama į jį visus partnerius. Naudodamasis progą, norėčiau išreikšti dėkingumą pirmininkavusios Airijos kolegoms už puikų darbą ir pasiektą didelę pažangą dirbant su Europos parlamentu šiandien aptariamose sritise. Šiandienos susitikimas yra puikiai galimybė man išklausyti jūs. Man svarbus glaudus tarpusavio bendradarbiavimas ir aš noriu tuo pasinaudoti. Norėčiau pradėti nuo pramonės, inovacijų ir mažų vidutinių įmonių politikos. Ekonominės krizės laikotarpiu išriškėja Europos pramonės svarba ir jos vaidmuo užtikrinant ekonomikos atsigavimą, augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau tam, kad įmonės išliktų, būtų konkurencingos, e, gebančios prisidėti prie išlikimo, ekonomikos augimo ir kurtų darbo vietas, būtina plėtoti išmanėją pramonės politiką Europos Sąjungoje. Šiam tikslui reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp Europos institucijų ir šalių narių. Aš sieksiu, kad pirmininkaujantį Lietuva galėtų sutelkti dėmesį į konkurencingos, integruotos ir inovacijomis grindžiamos ES pramonės politikos įgyvendinimą. Manau, dėl to mes turime įvertinti pasiektą pažangą ir tai, kokie tolesni pokyčiai reikalingi, siekiant stiprinti Europos pramonės konkurencingumą. Visapusiškai aptarti ir susitarti dėl trumpojo ir vidutinio laikotarpio prioritetų, siekiant sistemingai stiprinti Europos konkurencingumą. Atsižvelgiant į tai, svarbus vaidmuo teks inovacijų inovatyvių prekių ir paslaugų paklausos skatinimui ir nepertraukiamos prieigos prie žaliavų bei energetikos šaltinių konkurencingomis kainomis užtikrinimui. Geresnės finansinės, geresnės finansinės galimybės ir įgūdžiai, o taip pat didesnis dėmesys politikai skatinančiai klasterių ir tinklų kūrimasi padės sukurti aplinką, kurioje Europos įmonės auks ir toliau skatins ekonomikos augimą bei darbų, darbo vietų kūrimą. Pirmiausia, mes planuojame diskusijas apie inovacijų skatinimą per viešuosius pirkimus šių metų Liepos 23 dieną neformalioje konkurencingumo taryboje Vilniuje. Tolesni apsikeitimai nuomonėmis dėl pramonės politikos vyks konkurencingumo tarybos metu rugsėjo mėnesį. Pratesime šią temą gruodžio mėnesį konkurencingumo taryboje, siesime inovacijas su pramonės politika, taip pat siekiant aktyviau paskatinti jaunų inovatyvių įmonių plėtrą ir inovacijomis paremtą augimą. Mūsų siekiamas rezultatas priimti tarybos išvadas dėl augimą skatinančios Europos pramonės inovacijos politikos. Išvados bus grindžiamos ataskata dėl pramonės politikos įgyvendinimo, 2013 metų Europos konkurencingumo ataskaita ir tai, tai prisidedant prie 2014 metų vasario mėnesio vadovų tarybų, tarybos išvadų. Nepamirždamas labai svarbios 2013 metų spalio vadovų tarybos, Paminėsiu, kad konkurencingumo tarybos indėlis remsis komisijos komunikatu dėl inovacijų sąjungos būklės 2012 metais, Europos mokslinių tyrimų erdvės ataskaita ir komunikatu dėl inovatyvumo rodiklio. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos varomoji jėga, turinti esminį poveikį Europos ūkio raidai ir naujų darbo vietų kūrimui. Pirmininkavimo laikotarpiu pažymėsime smulkiojo verslo akto penkių metų sukakti. Pradėsime diskusijas dėl visų pirma galvokime apie mažosius principo taikymo neformalėje konkurencingumo taryboje Vilniuje. Rugsėjo mėnesį taryboje Briuselėje pateiksime neformalios tarybos diskusijų rezultatus ir tęsime politinius debatus dėl pažangos įgyvendinant smulkiojo verslo aktą. Politinių darybų rezultatų įvertinimą planuojame teikti spalio mėnesio vadovų tarybai. Mūsų tikslas yra siekti, kad smulkiojo verslo akto įgyvendinimas sulaukto dėmesio aukščiausių politinių lygmenių, siekiant pažangos ir kliučių pašalinimo šioje srityje. Mes vertiname Europos parlamento dėmesį mažų vidutinių įmonių ir verslumo politikos srityje ir dėkojame ponui Riubik už jo darbą šioje srityje. Mažų vidutinių įmonių asamblėjos metu vyksiančios Vilniuje lapkričio mėnesį verslo organizacijų, Europos, valstybių vyriausybių bei mokslo institucijų atstovai aptars šių įmonių svarbą ekonomikos plėtrai ir Europos atsigavimui po krizės. Mes tikimės, kad, šie renginio, kad šio renginio dalyviai paliks Lietuvą kupini naujų idėjų, suradę naujų pažinčių ir turėdami naujų potencialių verslo perspektyvų. Pirmininkavimo laikotarpiu sieksime, kad geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimas skatintų verslui, ypač mažų vidutinių, mažoms vidutinėms įmonėms palankios aplinkos kūrimą, prisidėtų prie pramonės konkurencingumo didinimo ir įmonių veiklos sąnaudų mažinimo bus akcentuojamas efektyvesnis turimų geresnio reglamentavimo priemonių, tokių kaip įmonių testas, poveikis konkurencingumui ir kitos, taikymas, geriausios valstybių narių praktikos panaudojimas. Taip pat planuojame įvertinti, kaip tarybos darbe praktiškai panaudojami komisijos atlikti poveikio vertinimai. Finansavimo sąlygų gerinimo srityje, kuri labai svarbi įmonių konkurencingumui, ypač 98 procentams ES verslo sudarančių mažųjų vidutinių įmonių, sieksime, kad Europa darytų viską, kad užtikrintų savo laikę konkurencingumo ir inovacijų programos transformaciją į įmonių konkurencingumo ir mažų vidutinių įmonių programą nuo 2014 metų pradžios bei su ją susijusių ES iniciatyvų įgyvendinimą. Pratesdama savo kalbą apie kosmę programą, norėčiau padėkoti ponui Kreutzmann už sėkmingai pabaigtas darybas dėl šios programos. Sieksime, kad būtų sklandžiai užbaigtos su šio teisėkuros aktu susijusios procedūros apie kosmoso politiką. Suprasdami kosmoso srities svarbą ir jos poveikį ES konkurencingumui ir augimui, susitelksime ties komisijos pateiktais pasiūlymais dėl svarbių šiai sričiai teisės aktų. Visų pirma, mes sieksime pažangos svarstant komisijos pasiūlymą dėl Kopernikus programos. Gerai suprasdami šios programos reikšmę ir aktualumą, dėsime visas pastangas, kad kuo greičiau būtų pradėtas teis, padėtas teisinis šios programos įgyvendinimo pagrindas. Todėl sieksime glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu dėl šio dosije. Taip pat sieksime pažangos dėl sprendimo, kurio numatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos programa. Sieksime, kad taryboje būtų atsižvelgta į pagrindinius klausimus valstybių narių iškeltus darybų metu, tai yra duomenų politika, valdymas ir finansavimo mechanizmas. Esame dėkingi pranešėjai Anders Dotter už pradinį apsikeitimą nuomonėmis dėl šio dosie ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo netolimoje ateityje. Lietuvos pirmininkavimo metu rugsėjo 18-20 dienomis kviečiame Jūs, ponė pirmininkė, apsilankyti Vilniuje organizuojamo tarptautinėje konferencijoje Kosmoso ekonomika daugiapolime pasaulyje. Tai ketvirtasis metinis kosmoso renginys ir tai vienas didžiausių kosmoso renginių Bal Baltijos šalise, sutraukiančių aukšto lygio kosmoso ekonomikos ir mokslo bei technologijų ekspertus tiek iš didžiųjų kosmoso valstybių, tiek iš pradedančiųjų. Šiais metais konferencija rengiama kartu su Vilniuje rengiama Europos komisijos paroda Space Expo – Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Tikėdamas malonaus, abipusiai naudingo ir sėkmingo bendradarbiavimo ateityje, norėčiau padėkoti Jums uždėmesi šiandien. O dabar, ponė pirmininkė, mielai atsakysiu į komiteto klausimus ir išklausysiu Jūsų pasiūlymus ir komentarus. Dėkuoju uždėmesi. Grazie Ministro per la sua introduzione. Ačiū už labai išsamų pristatymą, ponė ministrė, tais klausimais, kurie, kuriems skirsime labai daug dėmesio per ateinančius mėnesius. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Pradėsime nuo ponios Ivnos. Ačiū, ministrė. Mums rūpi keli labai svarbus klausimai, kurie bus aptariami ir taryboje. Praeitą savaitę mes balsavome dėl, dėl apvertinų taršos leidimų sistemos. Ir panašu, kad dėrybos turėtų prasidėti Lietuvos pirmininkavimo metu. Kalba eina apie 900 milijonų eurų. Ar jūs manote, kad tai yra teisingas žingsnis pramoniai? Ir jeigu jūs pirmininkausitės e, posėdžiuose dėl apvertinto šios leidimų sistemos, kokios krypties laikysitės e, tose dėrybose, diskusijose su Europos parlamento nariais? Mano kitas klausimas yra susijęs su energetinėmis salomis. Žinau, kad Lietuva yra ta teritorija, kur trūksta energetinių išteklių. Suprantu, kad turime ir kitų tokių pavyzdžių, tokių energetinių salų pavyzdžių Europoje. Ar jūs e, turite nuomonę, kaip būtų galima sušvelninti tą problemą, ką būtų galima padaryti ir ką galėtų padaryti Europos parlamentas? Dėkoju poniai Hibner. Balčytis. Gerama pirmininkė, e, gerbiamas ministrė, tikrai noriu pasveikinti su dideliu gyvenimo iššūkiu, esant ir naujam, naujose pareigose visiškai nesenai ir iš tikrųjų priimant tokį gana nelengvą uždavinį. Pirmininkauti pramonės mokslo iš dalies ir mokslo tyrimas rytyje, paminėjot kosmosą ir kitose srityse, nuo kurios priklausys ir mūsų ES piliečių ateities gyvenimas. Jūs paminėjot viešųjų pirkimų sistemą. Kaip žinia, Europos parlamentas jau turbūt keletą metų diskutuoja šitą temą ir mes esam pasiekę gana nemažų susitarimų ir yra įrašytas tam tikros nuostatos į rezoliuciją, kad siekti, kad viešųjų pirkimų sistema būtų įdėkti vieningi principai visose ES valstybėse, dėl ko dabar prarandama daug laiko ir kitų dalykų. Lietuva yra pažengusi šitoje srityje gana nemažai, turim tam tikrą patirtį ir todėl mano klausimas būtų jum asmeniškai, kaip jūs matot ateities viešųjų pirkimų sistemos tobulinimą ES mastu, panaudojant ne tik tai Lietuvos, bet ir kitų pažangių ES valstybių pasiekimus šitoje srityje. Ačiū labai. Grazie, la parola. Dėkoju. Ponas Prodi dabar užduos klausimą. Ačiū, ministrė. Dėkoju, kad atvykote šią popietę į mūsų posėdį. Na ir aš konkrečiai norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs sakėte apie Kopernikuso programą. Tai iš ties yra labai svarbi programa, kadangi tai yra technologijų avangardas. Ir dėl to mums įmanoma labai tiksliai valdyti šią sistemą Europoje, naudojant e, įvairius parametrus, E, klimato atšilimo, klimato kaitos, taip pat naudojant administracinę praktiką, kuri yra susijusi su žemės ūkiu. Na ir, na ir žinoma, egzistuoja ryšys su kitomis infrastruktūromis, pavyzdžiui, pagal Galilėjo programą, kur vėlgi yra įmanoma uh, labai tiksliai nustatyti informaciją iš GPS sistemos. Tokiu būdu aš norėčiau jūsų ir paprašyti, kad jūs pasirūpintumėte, kad būtų tinkama, skiriamas tinkamas finansavimas tokiems projektams. Uh, Labai svarbu, kad jie būtų tinkamai finansuojami ir kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas tam, ko, kokiu greit, kaip greitai yra naudojamos tos lėšos. Nes mes tikrai negalime sau leisti daugiau laiko ir tai yra išties ta priemonė, kur bus, kuri bus gyvybingai svarbi uh, įgyvendinant ir klimato e, padarinių švelninimo programas, ir klimato kaitos programas. Taigi, aš manau, kad mes galime ir privalome imtis visų pastangų, kad kuo greičiau būtų įgyvendinamos tos programos. nes čia yra didžiulis potencialas įtraukti ir smulkės vidutinės įmonės į šią sritį. Tokios įmonės galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį ir jos tikrai yra labai reikšmingos mūsų e, ekonomikoje. Ačiū, pana Sodį. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu, ponė ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą ir pasaky, jums pasakyti, kad mes noriai su jumis dirbsime. Ta valstybė, kurioje jūs dirbate, yra e, pramonės skaičiai yra 20 procentų. Tai reiškia, jeigu teisingai aš susipažinęs, tai reiškia, kad jūs esate virš ES vidurkio, kur yra 16 procentų. Tai faktiškai galima teikti, kad jūs esate pramoninė valstybė. Galbūt galėtumėte išduoti sėkmės paslaptį. Nes aš esu iš tos šalies, kur e, industrializacija mažėja. Taigi, kokia yra Lietuvos e, paslaptis e, šioje srityje? Kitas klausimas paskutinis, kurį užduosiu, mes kalbėjome su Respublikos prezidente ir aš paklausiau apie santykius su Rusija tose diskusijose. Į partnerystę Rusija neįeina ir norėčiau jūsų paklausti daugiau apie santykius su šia valstybė. Aš asmeniškai manau, kad Rusija yra natūrali partnerė, labai svarbi ES partnerė ir ar jūs nemanote, kad galėtumėme užmėgsti pramoninius santykius su Rusija? Primo giro di domande, darei la parola Manau, kad dabar sustabdysime klausimų raundą ir suteiksiu žodį ministrui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus, jeigu yra tolesnių, tai paskui jas išklausysime. Ministrė. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už klausimus. Noriu padėkoti tie, kurie kalbėjo ir pasiūlė paramą, jinai mums bus tikrai reikalinga šitos šešis mėnesius ir tikrai aš tikiuosi, kad bendradarbiausime ir produktyviai dirbsime kartu. Tai iš tikrųjų iš anksto ačiū už bendrą ir produktyvų darbą. Dėl taršos leidimų ir dėrybų dėl jų. E, noriu pasakyti, kad iš tikro pramonės reindustrializacija, tai yra pramonės kilimas, kėlimas e, Europos Sąjungoje yra labai svarbus veiksnys, nes mes žinome, kad būtent tai yra susijęs su ekonomikos augimu tiesiogiai. E, ir iš tikro tokie dalykai kaip klimato kaitos reguliavimas, e, žalioji energetika, žalioji pramonė, žinoma, veikia pramonė ir veikia dviejopai tai yra ir sąnaudų didėjimo linkme, bet tuo pačiu verčia ir, ir, ir, ir, ir siūlo ino, į, naujus inovatyvius sprendimus. Todėl šitoje vietoje aš manau, kad reikalingas iš tikro surasti balansas. Ir tas balansas, aš manau, kad bu, bus surastas būtent derantis ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir ieškant konsensuso būtent uh, Europos taryboje. Dėl energetinių salų, tame tarpe jūs teisingai pastebėjote, energetinė sala yra ir Lietuva. Jūs teisus esate. Jūs esate teisus. Teisi. Aš manau, kad vakar energetiko, Lietuvos energetikos ministras atsakinėdamas atsakė išsameu iš šį klausimą bet aš tik tai pasakysiu, kad iš Lietuvos pirmininkavimų prioritetų galima paminėti ir tokius prioritetus, kaip vidaus energetinės rinkos vystimas ir siekis, kad jinai nuo 2015 metų pilnai pradėtų funkcionuoti. Taip pat o, energetinių ryšių linijų, tai yra o, energetinių linijų būtent vystimas, infrastruktūros vystimas, tai, tai taip pat yra svarbu ir mes kreipsime į tai didelį dėmesį. Taip, dėl gerbiamo Balčyčio klausimo apie viešuosius pirkimus. Ačiū pirmiausia gerbiamas Zigmantai už palinkėjimus. Ir Tiesiog iš tikro a, galiu pasakyti, kad dėl viešųjų pirkimų mes esam padarę nemažą pažangą Lietuvoje. Mes tą pažangą pamėginsime pasidalinti per neformalią konkurencingumo tarybą, kuri vyks Liepos mėnesį ir mes tiesiog išdėstymėsime savo poziciją ir, ir, ir kaip mes to pasiekime, nes iš tikrųjų Lietuvoje, sakysime, šiuo metu yra apie 80 procentų viešųjų pirkimų atliekama elektroniniu būdu. Tai yra pakankamai aukštas rodiklis. Taip pat noriu pabrėžti, kad mūsų pirmininkavimo metu vienas iš prioritetų yra kaip plėsti inovacijas naudojant viešuosius pirkimus. Ir šita tema taip pat Vilniuje bus aptariama ir diskutuojama. Elektroniniai pirkimai tai yra iš tikro labai svarbu, nes, kaip žinote, būtent net 18, Europos, 18 procentų ES BVP yra skiriama būtent viešiesiems pirkimams. Tai yra daugiau kaip 420 milijardų eurų per metus. Tai yra didžiuliai pinigai. Ir tam, kad racionalizuoti šitą procesą, taupyti lėšas, iš tikrųjų reikia kuo skubiau ir kaip galima greičiau pereidinėti prie elektroninių pirkimų. Todėl mes iš tikrųjų laukiam su nekantrumu komisijos pasiūlymo būtent dėl elektroninių sąskaitų ir tikimės šitą temą diskutuoti ir pasiekti na, pakankamai nemažą padangą, pažangą būtent mūsų pirmininkavimo metu. Pono Prodė klausimas dėl Kopernikus programos. Jūs teisingai pastebėjote ir aš paminėjau savo kalboje, kad kosmoso srityje tai yra vienas iš teisikūrinių aktų, kuris bus, bus mūsų dėmesio centre. Mes iš tikro pripažįstame ir suprantame Kopernikus programos vaidmenį, būtent žemės stebėjimo srityje, suprantama didelį šios, šios programos potencialą ekonomikai ir naudą naujų darbo vietų sukūrimui, kaip jūs pastebėjote, būtent mažų vidutinių įmonių vystimui, tai yra visiškai suprantama. Todėl iš tikro noriu pasakyti, kad Lietuva dės visas įmanomos pažangas kad reglamentas būtų priimtas laiku ir kad nuo 2014 metų ši programa galėtų pradėti funkcionuoti. Na, žinoma, tam, kad šitą pasiektumėm, mums reikia, reikalingas bus labai glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Ir mes tikimės šito. Dėl tinkamo finansavimo šitos programos. Na, kaip žinote, daugiametė finansinė programa jau yra sutarta Kopernikus programos finansiniai rėmai yra ir taip pat aptarti, bet aš noriu pasakyti, kad yra turbūt teigiamas požymis, kad būtent finansavimo didžioji dalis šiai programai yra e, e, skiriama būtent daugiametės programos finansavimo pradžiai. Ir aš manau, kad tai leis sparčiau ir greičiau pradėti įgyvendinti šitą programą žinoma, atsižvelgiant ir žiūrint, kad lėšos šitai programai būtų naudojamos racionaliai. Dėl pono podį klausimų. Taip, jūs esate visiškai teisus. Lietuvoje pramonė sukuria šiuo metu 24 procentus BVP. Mūsų tikslas yra pasiekti na, šiek tiek daugiau, galbūt net irgi 25 procentus, kai tuo tarpu a, komisijos vicepirmininko pasiūlymas iki 20 metų, kad Europa būtent būtų reindustrializuota ir kad pramonės įtaka BVP pasiektų 20 procentų. Tai nereiškia, kad mes sustosime ir, ir, ir lauksime ar, ar, ar, ar leisimės prie šito skaičiaus. Na, kokia sėkmė? Sunku net man ir atsakyti jūsų klausimą. Pas mus iš vis tai yra pakankamai kai kurios pramonės rūšis ir jos yra e, palaikomos plačiai. Tai yra chemija, tai yra medžio pramonė, tai yra baldų pramonė, tai yra maisto produktai. Ir mes ieškome, plečiame eksporto rinkas ir būtent tokiu būdu mes tą pramonę savo tokia, to, to, tokiame ligmenyje būtent ir išlaikome. Dėl santykių su Rusija. Taip, jūs teisus, Rusija į rytų partnerystės programą formaliai neįtraukta. Bet tai nereiškia, kad Lietuva nebendrauja, neturi pram, a, mm, ryšių su Rusija. Taip mes ir eksportuojame, ir importuojame iš Rusijos pakankamai e, intensyviai. Aš manau, kad iš tikrųjų čia yra diskusinis klausimas, jį reikia diskutuoti ir geri glaudus ryšiai, sakysime, su Rusija, Europos Sąjungos yra pageidautini ir, ir, ir, ir, ir būtini. Dėkui. Bene, allora eh, grazie Ministro, abbiamo un'ultima domanda. Dėkuoju, Ministre. Ar būtų norinčių dar paklausti? Taip, kolegė parė. Dėkuoju pirmininkė. Sveiki, ministrė. Iš ties pirmininkauti bus nelengva. Kalbėjote apie industrializaciją. Sakėte, kad tai gali būti puikiai išeiti skatinti Europos konkurencingumą. Iš ties tikėsimės, kad imsitės tam tikrų veiksmų tą tai industrializacijai skatinti. Bet tuo pačiu metu, man atrodo, kad jokių politinių veiksmų negalima imtis neturint biudžeto. Ir kol kas atrodo, kad finansų tam nėra numatyta. Biudžetas yra mažinamas, mažinamas išmokos infrastruktūrai gerinti. Ir dabar biudžetas yra 97 metų lygio. matome, kad nėra išmokamos išmokos, šalis susiduria su problemomis Vokietijoje. Galbūt mm, rezultatai geresni nei Ispanijoje. Ir aš norėjau paklausti, ką jūs ketinate imtis dėl tų priemonių, kaip jūs ketinate jas įgyvendinti ir kaip jūs stengsitės gerinti dabartinės situaciją ir harmonizuoti skirtingų valstybių narių lygį. Baigiame klausimus, ministra, gal galėtumėte atsakyti į paskutinį klausimą, kurį uždavė ponia Barėja, prašau. Pirmininkė, iš tikro jūs pastebėjote, kad tai yra o, industrializacija yra tiesiogiai susijusi su ES konkurencingumu. Tai yra visiška tiesa dėl mūsų planuojamų veiksmų pirmininkavimų metu. Tai jeigu pastebėjote mūsų programoje ir mano programoje kaip ministro raudona linija yra, eina būtent e, geresnio reglamentavimo pramonės politikos nagrinėjimas, e, analizavimas ir rekomendacijų rengimas. Tai yra mes jau, kaip minėjau, neformulėje taryboje Vilniuje Liepos mėnesį kalbėsime apie valstybės valdomų įmonių efektyvumo, efektyvumo didinimą, apie smulkų vidutinį verslą, apie elektroninius pirkimus. Po to rugsėjo mėnesį taryboje mes pratesime šitą diskusiją ir tikimės, kad gruodžio mėnesį mes apibendrinę visus pasiūlymus, visas apžvalgas, tame tarpe ir tikimės e, komisijos komunikato, pateiksime išvadas, kurios bus geras pagrindas vasario mėnesio vadovų tarybos diskusijams šitą temą, nes ji iš tikrųjų yra labai svarbi ir reikia siekti pažango šitoje srityje. Taip, dėl biudžeto bendrasis ES biudžetas yra mažesnis. Na, konkurencingumo srityje, žinoma, tai nesusiję su vien tik tai pramonė, su industrializacija. Ši, šitas, šita dalis yra šiek tiek padidinta. Bet ne vien biudžetas e, lemia gerus rezultatus. Tai pirmiausia, kaip aš ir minėjau, reikia apžvelgti esamą visą teisinę bazę, esamą praktiką ir pasidalinti gerąją praktiką. Nes iš tikro yra sričių, kur galima naudojantis esamą teisinę bazę pasiekti daugiau ir geriau. E, lygiai taip pat e, noriu pasakyti, kad e, galima ir, ir galima ir mėginsime skatinti naudotis naujas inovatyvės priemonės, tokias kaip inovatyvių prekių ir paslaugų paklausos skatinimas, klasterių ir tinklų politikos skatinimas, didesnio poveikio technologijų monitoringas, ir panašus dalykai. Todėl aš manau, kad ne vien tik tai biudžetas lemia, yra ir kitos priemonės, kurias reikia aktyvinti ir skatinti. Bene, Ministro, noi la ringraziamo per la sua presenza, per la sua disponibilità. Dėkoju, ministre, kad atvykote šiandien pas mus. Ačiū už jūsų nuomonę tikrai lauksime nekantriai būsimų susitikimų ir kol kas linkime kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant. Gerbėmi komiteto nariai, kaip aš ir minėjau, man šiandien buvo džiugu ir e, tikrai naudinga susitikti su jumis, išklausyti jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymus, mėginsime juos atsižvelgti ir tikiuosi glaudaus ir gero bendradarbiavimo ateinantį pusmetį. Dėkui Jums. Gracias. possiamo cominciare il... Tęskime posėdį. Šiandien įtrio komitete norėtume pasveikinti e, ministrą Dainių Pavalkį, ministrą atsakingą už švietimo ir mokslą. kaip įprasta. Ministras mumis bus 40-45 minutės. Ministras pristatys pirmininkaujančios valstybės programą ir tuomet galėsime pasikeisti nuomonėmis su kolegomis. Ministrė, žodis jums. Ačiū labai, e, pirmininkaujantį, e, parlamentarai gerbiami, gerbiami svečiai. E, iš tikrųjų, man didelė garbė kreiptis į Jūs. Ir e, iš tikrųjų tai yra ir garbė, ir malonumas, kartu truputėlis nervų. E, todėl, kad e, pristatant Lietuvos prioritetus e, pirmininkavimo srityje, mes turime kalbėti apie visos Europos ateitį. Ir aš e, tikiu, kad nuo mūsų tai kažkiek priklauso. Uh, to ease our commitment, I will change into English. And uh, in fact, I hope to use. Taigi aš tikiuosi pasinaudoti šią progą šiandieną ir išklausyti parlamento narių nuomonių, įsipareigojimų, kad galėtumėme užmėgsti artimą dialogą ir bendradarbiavimą. Šiandieną susitinkame praėjus dviem savaitėms po labai svarbaus pasiekto tarp institucinio susitarimo dėl programos Horizontas 2020. Žinau, kad jūs e, pritarėte tam, jog Horizontas 2020 programa yra labai svarbi priemonė skatinant ES ekonominį augimą ir pritraukiant daugiau novatoriškų įmonių bei uh, mokslininkų į Europą. Tai yra labai svarbus žingsnis įgyvendinant Europos konkurencingumo darbo atverkę, siekiant didesnio našumo Europoje. Norėčiau padėkoti komitetui ir komiteto nariams už jų aktyvų vaidmenį dėrybose dėl programos Horizontas 2020. Tikiuosi, aš glaudaus bendradarbiavimo su ITRE komitetu, baigiant šį procesą. procesą. Taip pat norėčiau pasveikinti ir buvusią pirmininkavusią valstybę Airiją už didžiulį atliktą darbą pirmininkavimo metu Lietuva ir toliau sieks gyvendinti tikslus, dėl kurių mes bendrai susitarėme su Airija ir Graikija trejato programoje. Lietuva pirmininkavimo metu stengsis išlikti bešališkų, sąžiningų tarpininkų, skatinant dialogą tarp Europos tarybos, komisijos ir Europos parlamento. Aš puikiai suprantu, kokį svarbų vaidmenį suvaidina Europos parlamentas primant sprendimus. Dėl to ir sieksiu konstruktyvaus, veiksmingo, abipusiai naudingo bendradarbiavimo su jumis šiame komitete, mums tęsiant darbus piliečių labui. Šie metai yra Europos piliečių metai. Ir man atrodo, kad dėl to ypač svarbu mums, parlamentui ir tarybai, sustiprinti bendras pastangas ir siekti tokių rezultatų, kurių tikisi piliečiai ir kurių jie nusipelno. Jie tikrai nusipelno kur kas geresnio gyvenimo, jie nusipelno aiškesnių perspektyvų. Rengintis pirmininkavimui, aš turėjau galimybę susitikti su ponė įtrė komiteto pirmininkė, ponė Sartori, ir taip pat susitikau su ponu Eileriu ir keliais kitais komiteto nariais. Na, o po savaitės aš lauksiu įtrė komiteto delegacijos Vilniuje. Na ir visi tokie mūsų susitikimai, tikiu, tikiuosi, padės mums vieniems kitus geriau uh, suprasti, siekiant bendrų tikslų. Pagrindinis Lietuvos prioritetas mokslinio tyrimų srityje pirmininkamo metu bus užtikrinti, kad programos Horizontas 2020 įgyvendinimas prasidėtų 2014 metais. Tai yra absoliučiai esminis, principinis e, dalykas, principinė programa, Pasiekus principinį susitarimą dėl teisėkuros paketo susijusios su šia programa, dar reiks imtis tolesnių labai svarbių žingsnių ir mes tikiuosi dar padarysime. Pirmininkaujantį valstybė sieks tinkamo sprendimo ir Eurat, Eurot, Euratomo programai ir taip pat, kalbant apie Europos indėlį į tarptautinį termobranduolinės sintezės energetikos projektą ITER. Taip pat mes skirsime daug dėmesio teisėkuros veiksmams, įgyvendinant Horizonto 2020 programos iniciatyvas. Ypatingai čia norėčiau paminėti sutarimą dėl viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių, teigiamų pagal startie 185 straipsnį. Numatome e, pasiekti daug pažangos šios iniciatyvos ir bendradarbiautami su Europos parlamentu. Kitas svarbus klausimas yra mokslinio tyrimų erdvė. 2012 metais Europos komisija paskelbė komunikatą dėl glaudesnės Europos mokslinio tyrimų erdvės partnerystės siekiant pažangos ir augimo. Tikimės, kad komisija pirmąjį pažangos, pirmąją pažangos ataskaitą paskelbs e, greitai. E, Ir kai jie tik tai gausime, tuomet turėsime galimybę aptarti šį klausimą taryboje ir taip pat įvairiose konferencijose. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Aš manau, kad jūsų pasiūlymai, pastabos ir netgi klausimai bus aptariami ir tose konferencijose, kurias mes pirmininkavimo metu rengsime Lietuvoje. Aš pas asmeniškai ten dalyvausiu ir aš manau, kad jūsų pasiūlymus, pastabas, klausimus galėsiu paskleisti platesniai auditorijai šioje srityje. Šiose konferencijose, čia aš dabar paminėsiu kelias, kad įsivaizduotumėte, apie ką mes kalbėsimės. Taigi tai yra konferencija dėl konferencija Europos tarptautinio bendradarbiavimo rytų partnerystės stiprinimas mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje, taip pat konferencija žmogiškiai ištekliai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, taip pat e, inžinierinės pramonės mokslo forumas, jungtinė FISA 2013, Eurat Waste 13 konferencija, Vilniaus inovacijų forumas. Pirminkamo metu vyks trys tarybos posėdžiai, du oficialūs, du neformalūs. Vienas jų vyks Vilniuje po dviejų savaičių. Tai bus neformalus e, posėdis ir ten spręsime labai svarbų klausimą, kalbėsime apie tai, kokių įgūdžių, kokio švietimo mums reikia tam, kad e, tenkintumėme novatoriškų technologijų reikalavimus Europoje nes vis tiek dar yra netitikties tarp to, ką gauname už, už universitetų, mokslinio tyrimų centrų ir ko tikisi pramonė iš mūsų. Taigi apie tai kalbėsimės. Ir du formalūs posėdžiai vyks rugsėjo ir gruodžio mėnesiais Briuselėje. Pone Sartori, gerbiami parlamentarai, kaip visi puikiai žinome, dabartinis teisėkuros ciklas jau artėja prie pabaigos. Todėl mes turime pripažinti, kad bendras mūsų siekis sėkmingai užbaigti dėrybas dėl kiek įmanoma daugiau teisės aktų projektų yra labai svarbus. Ir mes esame įsipareigoję intensyviai dirbti kartu su partneriais bendrai teisės, bendrai teisės, teisės aktus priimančiomis institucijomis, parlamentu, įtrie komitetu. Ir nuo pat mūsų pirmininkavimo pradžios tikiuosi vaisingo bendarbiavimo su jumis per antrąjį šių metų pusmetį. Jūsų vizitas kitą savaitę Vilniuje bus dar viena galimybė pratesti mūsų šiandienos diskusijas. Ir ačiū Jums labai už dėmesį. Ir dabar aš mielai išklausyčiau jūsų klausimų ir, kaip sakiau, mielai juos aptarsiu ir kituose susitikimuose pirmininkavimo metu. Dėkoju. Grazie, ministro. Adesso... No. Dėkoju, ministra. O dabar suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia žodis Pilar del Castillo iš EPP frakcijos. Dėkuoju pirmininkę, kalbėsiu gimtąją ispanų kalbą. Visų pirma, norėjau pasveikinti ministrą EPP frakcijos vardu Mes dirbame pramonės plėtros srityje, rengiame atitinkamus teisės aktus. Gerai. Pakartosiu labai trumpai. Aš ką tik tai pasveikinau jūs, ministrė, uh, pasveikinu atvykus į parlamento komitetą, kadangi jūs, kaip suprantate, mes esame atsakingi už mokslinius tyrimus, plėtrą ir e, su, dirbame, gilinamės į pagrindų programas, specifines priemonės. Taip pat e, žiūrime į technologinius aspektus, į visus klausimus, E, kurie e, sudaro pagrindų programą Horizontas 2020 ir mokslinius tyrimus ir plėtrą. Parlamentas jau kurį laiką dirba šioje srityje. Ne tik tai, pavyzdžiui, laukia komisijos pasiūlymų, bet esant jau ir poreikiai. Paminėsiu konkretų pavyzdį. Bendras supaprastinimas Apie tai kalbėjo kolegos ir mūsų parlamente tai yra labai e, plačiai diskutuojama tema. E, yra tink, dalyvavimas įvairiuose tinkluose, tai labai svarbu. Mes e, dėkingi Airijai pirmininkavusiai už visą darbą, bet taip pat norėčiau padėkoti už visą darbą, e, kuris atliktas šiame komitete. Daugeliu atveju jau mes baigėme darbą. Bet kartais kalbam apie labai delikačius dalykus. Kartais reikia kai ką iš naujo suformuluoti, kai ką pakoreguoti. Jūs kaip Lietuvos pirmininkaujančios atstovai taip pat dirbsite šioje srityje. Ir tikiuosi, kad jūs stengsitės, e, negalėsite jėgų ir jeigu yra kokiu nors klausimu, kuriuos norėtumėte aptarti su parlamentu, mes tikrai mielai e, tą padarysime, kad būtų galima baigti darybas kaip galima greičiau. Parlamentas yra atlikęs tikrai puikaus darbo. Mes e, tai, kas priklausė mums, mes tikrai padarėme puikiai. Yra kiti klausimai, pavyzdžiui, finansiniai klausimai, biudžetas e, skirti e, moksliniams tyrimams plėtrai. Tai yra kitų sričių kompetencija ir tikrai situacija yra tokia delikati, o Lietuva, kaip pirmininkaujanti šalis, taip pat turės dirbti toliau, tarsi duoti paskutinį postumį šiam klausimui. To tikisi mokslininkai. Mes galime e, pastebėti, kad daugelie šalių kenčia mokslas dėl to, kad biudžetai yra deficitiniai, dėl to, kokia yra dabar situacija mūsų. Mes laukiame lėšų moksliniams tyrimams pagal uh, E, mokslinio tyrimų plėtros pagrindų programą. Ir e, tokiu būdu mūsų mokslinio tyrimų centrai, universitetai galės e, pamatyti tas lėšas, nes joms, jiems reikia tų lėšų labiau negu bet kada anksčiau. Ir tikiuosi, kad kuo greičiau dėl visko bus sustarta, tuo bus geriau. Dar kartą sveikinu ir pasakysiu, kad visuomet lauksime jų mūsų komitete. Dėkoju. Labai ačiū, ponas Balčytis. Ačiū gerbama pirmininkė ir noriu atsiprašyti kolegų, kad jau trečią kartą šiandieną e, paprašiau žodžio, nes trečias ministras, kuris lankosi šiandieną mūsų komitete. Pirmiausia, taip pat noriu pa, pasveikinti Lietuvą ir pirmininkaujančius ministrus, ypatingai jūs, gerimas ministrė, su labai atsakinga pradžia Ir kadangi pats esat profesorius, aš manau, kalbėti apie mokslas rytį jums tikrai nėra labai sudėtinga. Didelė sėkmės jums. Dabar norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris, manau, yra labai svarbus visai ES, todėl kad klasterizacijos problema, klasterizacijos problema yra paminėta tarp vienų iš svarbiausių devinių sričių ES. Kaip žinia, atskiriuose valstybėse praeitie buvo investuota didžiulės piniginės lėšos, sukuriant taip vadinamą tą kietąjį klasterių pagrindą įvairius pastatus ir panašiai, ir kurios tikslas yra kaip tik sartinti verslo ir mokslo <clears throat> tam tikras sąsajas. Kaip žina, e, klasterių pati pats procesas buvo labai sudėtingas ir šiandieną kai kuriuose e, srityse yra gana e, vangus rezultatai, tačiau yra ir gana nemažai prošvaišių. Kaip Jūs, sakykit, gerbimas ministrė, planuojat per šitą pusmetį galbūt pateikti tam tikras iniciatyvas, kurios iš esmės galėtų leisti išjudinti šitą, e, šitą sritį, klasterizacijos sritį ir kad mes ateityje tikrai galėtumėm naudotis tiek verslo įmonių, verslo atstovų, tiek mokslo pasiekimais, kur būtų sprendžiama ir švietimo problema, ir tolesnės mokslo pažangos problema. Ačiū. Labai. Grazie al collega Balicitis. La... Carvajo. Marija Carvajo, prego. Dėkuoju, dabar žodis kolegijai Carvajo. Sveikinu ministrą atvykus į mūsų įtrę komitetą, linku kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant šios šešis mėnesius. Aš esu pranešėję programai Horizontas 2020 ir norėjau paantrinti kolegijai dėl Kastilijo, dėl to institucinio bendradarbiavimo, apie kurį ir jūs kalbėjote. Manau, kad šioje specifinėje programoje mes pasiekėme reikiamos pusiausviros tarp e, mokslo, e, mažų ir vidutinių įmonių, struktūrinių fondų. Ir matau, kad mums pavyko pasiekti viską išskyrus reikiamą finansavimą. Taip žiniasklaidos priemonės įvertina mūsų darbą. Nepaisant to, aš tikiuosi, kad pavyks programai Horizontas 2020 gauti didesnį finansavimą iš biudžeto. Nes dabar tikrai tai yra nepakankama suma. Žinoma, yra dar daug darbo, būtina įgyvendinti programą, kaip jūs ir minėjote, ministra. Būtina užtikrinti, kad viskas prasidėtų laiku 2014 metų pradžioje. Reikia suvienodinti tekstus, Taip pat komisija turi padaryti savo indėlį, taip pat kaip ir taryba. Dar yra tam tikrų veiksmų, kuriuos turėtumėme padaryti, ypač pagal 185 straipsnį ir bendro, bendro prieimimo procedūrą ir tas papildomas nuostatas dėl antrojo programos etapo. Kiek žinau, kol kas jums vis dar reikia parlamento sprendimo. Taigi, aš norėjau paklausti, kokį jūs tvarkaraštį numatote artimiausią pusmetį ir kokius etapus, kad viskas įvyktų sėkmingai laiku. Dėkoju, sako pirmininkė. Žodis kolegiai. Merci beaucoup. Labai ačiū, ministrė, ačiū, kad atvykote pas mus į mūsų komitetą. Norėčiau jūsų paklausti dviejų dalykų. Pirmasis yra susijęs su jaunimu. Jūs esate švietimo ministras. Vyko diskusijos dėl finansavimo išteklių ir dėl kritinės e, jaunimo nedarbo problemos. Ir apie, kalbėtume, politinės priemonės, kurie galėtume pritaikyti. Mums trūksta inžinierių, taip pat naujų profesijų e, debesijos kompiuterijos srityje, pavyzdžiui, reikia taip pat tam tikrų naujų e, sričių ir naujų įgūdžių juose. E, kalbame apie programą Horizontas 2020. Ar matote galimybių ten kažkokius tai siekti šių dalykų pagal šią programą? E, nes jaunimo klausimas yra labai aktualus. Kitas klausimas, e, mes dirbame su universitetais ir įmonių augimo galimybės e, jau studijų laikotarpiu. Pavyzdžiui, jauni žmonės turėtų turėti daugiau galimybių tapti verslininkais Ir dar vienas dalykas, man e, neramu dėl kai ko, ponė ministrė. E, kalbu apie paramą jaunimo mobilumui. Mes apie daug, daug apie tai kalbame, bet nenorėtume, kad šalis, kurios finansuoja išsilavinimą, švietimą, kur žmonės įsigyja, tampa tam e, tikru, tam tikrą dykumą, nes e, smegenys protai nuteka. Ir tada tos, žmo, tos šalis nebegali pasinaudoti ištekliais, tų žmonių gebėjimais. Ir e, tai kelia susirūpinimą, pavyzdžiui, dėl demografinių priežasčių masiškai kai kurios šalis pritraukia žmonės kitur išlavintus. Dėl regionių lėšų mes diskutavome ir e, apie tai ir sakoma, kad daug ką galima finansuoti iš struktūrinių fondų, bet mums reikia e, ir infrastruktūros, ir mokslinio tyrimų, mums reikia taip pat paremti verslą. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs e, matote e, viską iš biudžeto perspektyvos. E, šalys po e, plėtros e, padarė daug pastangų įstojusios Europos Sąjungą. Ir reikia palaikyti toliau tokią atmosferą, kad būtų užtikrinta pusiausvė, ypač jūsų sektoriuose, tuose, už kuriais jūs atsakingas. Dėkoju, ponas Eileris. Pone Sartori, gerbiamas ministrė, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už uh, jūsų dėmesį, jūs pademonstravote, kad jums tikrai šis klausimas aktus, neformaliai, aktualus, jūs neformaliai pasižiūrėte jį. E, jūs kalbėjote apie horizontą 2020 tarsi iš ankstinį e, etapą ir išreiškite pagarbą parlamento darbui. Porą klausimų. Jūs tikriausiai žinote, kad parlamentas pasiekė rezultatų uh, E, pavyzdžiui, toje srityje, kurie aktuali jūsų šaliai. Parlamentas e, diferencijavo diskusijas, mes vadiname tai tarsi laiptai į meistriškumą, o dabar plečiame diskusijas, e, koncentruojamės į rezultatų pasiekimą. Ir mes, kaip parlamentas, savo darbus atlikome labai malonu, kad uh, E, jūs išreiškėte dėmesį šiam klausimui. Iš pradžių taryboje gan šaltai buvo suteikti mūsų darbai, bet dabar pozicija pasikeitė. Dabar e, struktūriniai fondai reglamente dėl struktūrinių fondų ir reglamente e, Horizontas 2020 yra atitinkamos nuostatos. Bet iššūkis yra ta šaltoka reakcija kai kuriuose valstybėse narėse, skiriant inovacijoms pinigus ar tam tikrą dalį struktūrinių fondų inovacijoms, moksliniams tyrimams, švietimui. Ir e, šis, šis klambriuotus klausimas yra susijęs su augimu. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs galvojate, e, kaip jūs rengėtės, ką darote, kad materializuotųsi tie dalykai realiai. Nes labai sudėtinga yra įtikinti ka, valstybės narės dažnai to nepatinka, bet sakoma, kad horizonto 2020 pinigai yra Briuselėje ir kad plečiamos galimybės, bet struktūriniai fondai yra jau valstybių narių reikalas, ar jos naudos dalį tų pinigų inovacijoms ar ne. Kaip jums atrodo, ko reikėtų tam, kad mes galėtume e, realizuoti tam tikrus dalykus. E, gal kalbu apie struktūrinių fondų dalį ir horizontą 2020. Dar kitas dalykas susijęs su biudžetu. Jūs žinote, kad realiais terminais biudžetas sumažėjo 7 e, procentais. E, tai galima pasakyti, kad 77 e, milijonai, 70 buvo 13 metais, su 77 milijonai sumažėjimas tikrai yra realus 10 procentų. 2014-2015 e, metais realiais terminais, lyginant su 13-aisiais, investicijos e, turėtų būti tokios pat ar didėti, taigi reikia pastelgti lankstumo priemonę, kad mes galėtume reikalingą sumą panaudoti 14-15 metais, kad iš anksto būtų skiriamas finansavimas. Trečias klausimas susijęs su uh, požiūriu nuo pačios į viršų, su sparčiais procesais ir su uh, tam tikrais poreikiais, nes gyvena projektus jau negalima kai kuriuose projektuose laukti. Galbūt galėtumėte papasakoti, kaip jūsų nuomonė galėtume pasitelkti tą fast track priemonę. Uh, Eh, esant tokiems skubiems atvejams. E Agi, panašu, kad daugiau klausimų nėra. Taigi, jeigu visi sutinka, dabar norėčiau žodį perduoti ministrui. Prašau, ministrė. Ačiū. Dėkoju už klausimus. Pradėsiu nuo Kastilio klausimų. Aš manau, kad jūsų klausimas yra susijęs ir su pono Elerio klausimu dėl paspartintos procedūros. Nes visiškai pritariu, kad turime problemų dėl greito įgyvendinimo. Tačiau taryba savo ruoštų yra parengusi visus dokumentus Ir aš nežinau, ar kažką papildomai mes dar galėtumėme nuveikti. Aišku, pasistengsim, kiek galėdami. Tačiau aš manau, kad taryba ir parlamentas turėtų parodyti pavyzdį, kad mes galime judėti greičiau, nei esame įpratę, kad galime priimti teisės aktus ir greičiau dėrėtis nei anksčiau nes vienas tokių neigiamų aspektų, apie ką žmonės, paprasti žmonės kalba gatvėse, būtent, kad biurokratija Briuselėje yra per lieta ir jūs pats tą minėjote. Taigi, tai yra labai svarbus klausimas, kastil, tai, ką, apie ką kalbėjo Kastilio Vera. Buvo du klausimai užduoti apie tai, kad trūksta lėšų biudžete. Moksliniai tyrimai plėtra, inovacijos. Aš visiškai sutinku, kad šiose, šioje, šioje srityje norėtumėme daugiau lėšų matyti. Ir aš pusę metų, per pusmetį lankiausi įvairiuose susitikimuose, universitetuose, verslo forumuose, nanotehnologijų srityje ir kitose srityse. Ir visi kalba apie tą patį, apie tai, kad trūksta lėšų. Bet kita vertus, Tai yra vienintelės rytis biudžete, kur per dėm nėra apkarpamos finansavimas, nes kitos biudžeto kategorijos yra kur kas labiau apkarpamos nei mokslinio tyrimų sritis. Taigi aš galėčiau matyt pasakyti, kad čia yra jau visai neblogas Europos tarybos ir parlamento pasiekimas. Aš manau, kad mokslininkai tie, kurie dirba novacijos rytyje, už tai padėkotų. Ponas Balčytis, už tave klausimą dėl klasterių ir infrastruktūros ir kokie bus tolesni mūsų žingsniai Aš tikiuosi, kad e, padedant jums mes laiku užbaigsime šių klausimų svarstymą 185, 187 straipsnius čia turiu omenyje, nes kaip tikriausiai e, reikia tikėtis, tai yra tokios diskusijos, kurios vyksta tarp pramonės ir ES e, pareigūnų, kuriant bendras įmonės kažkokiose tai srityse. Pavyzdžiui, novatoriška medicina, nanotehnologijos ir kitose srityse. Čia matome labai aišku pramonės e, ir mokslo srities įsipareigojimą. Jis turėtų būti tas įsipareigojimas galbūt dar aiškesnis Nes kalbant apie mokslinius tyrimus, inovacijas, bandymą užpildyti e, tas, tas spragą, mes matome, kad ryšys tarp mokslinių tyrimų yra puikus. Mes pasiekėme puikių rezultatų mokslinio tyrimų srityje, įvairios idėjos, technologinės inovacijos yra puikios, tačiau perduodant tas žinias mes nesam labai efektyvūs perteikiant žinias gamybai, pramoniai, matome šiokių tokių spragų, kurias reikia užpildyti. Kaip to, pa, to pasiekti, kaip sėkmingai tą padaryti, aš, aš nežinau, negaliu pasakyti, bet bent jau mes išvelgiame problemą, mes pripažįstame, kad ta problema egzistuoja ir kartu turėtumėme pabandyti ją išspręsti. Taigi ačiū, labai svarbus klausimas. Pone Garcia Karvalijo, jeigu teisingai ištariu pavardę, uždavė klausimą. svarbus klausimai buvo iškelti dėl biudžeto 185-187 straipsnių. Lietuva pirmininkamo metu sieks pažangos e, šiuose srityse. Jums leidus, gal aš galėčiau galbūt dar apsilankyti komitete ir sudalyvauti vėlesnė, vėlesnėse diskusijose apie tai. Ačiū. Pone Trautman, jūs uždavėte klausimą apie jaunimą, apie mobilumą, judumą, protų nutekėjimą ir biudžetą. Dėl biudžeto, man atrodo, gal aš jau ir atsakiau į tą klausimą. Jaunimo nedarbas yra didžiausias prioritetas Europos Sąjungoje. Visi kalba apie jaunimo nedarbą per Lietuvos pirmininkavimo oficialią pradžios ceremoniją, oficialaus darimo renginius irgi buvo akcentuojama, kad tai yra svarbiausias prioritetas. Na ir teikti, kad jaunimas e, neturi darbo šalia to, dar turime paminėti, kad yra yra skirtumų tarp įgūdžių, įgūdžių, kurių turime ir įgūdžių, kurių reikia, kalbant apie technologinę, technologijų plėtrą ir pažangės pramonės rytis. Turime daug e, vienos specializacijos žmonių darbo rinkoje, bedarbių ir turime daug, didelį poreikį, e, pavyzdžiui, trūksta inžinierių, aukštų technologijų, informacinių technologijų specialistų, kurie yra pageidaujami visur Europoje. Taigi ta problema, kurią palėtė ponė Trautman, yra labai svarbi. Ką galėtų padaryti Lietuva pirmininkavimo metu? Mes aptarsime informacinių ir ryšių technologijų klausimą te, ICT konferencijoje Vilniuje, ECT 2013 taip pat, kalbėsime apie užimtumą ir tai, kad reikia derinti įgūdžius, kalbant apie universiteto absolventus, derinti mokslinio tyrimų ir pramonės poreikius. Apie tai kalbėsime per neoficialų konkurencingumo taryboje, tarybos posėdį Vilniuje po dviejų savaičių. Taigi aš manau, kad galbūt mes išklaus... parengsime tarybos nuomonę šiais klausimais. Pone Eiler. Norėčiau asmeniškai Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą, nes anksčiau mes bendradarbiavime su parlamentu tvirtindami sprendimus dėl programos Horizontas 2020 ir jūsų indėlis buvo labai svarbus. Struktūriniai fondai vykdome išmaniasias specializacijas. Aš lankiausi įvairiose Europos valstybėse ir matome tokią aiškę sąveiką tarp struktūros, pažangių specializacijų ir horizonto 2020 programos finansavimo. Ir aišku, padarysime viską, kad taip jau atsitiktų, kad e, būtų panaudotos struktūrinių fondų lėšos, kad būtų investuojama į mokslinius tyrimus ir mokslą, kad pasiektumėme maksimalaus rezultato, naudos visuomeniai, inovacijų ir technologijų srityje. Iš ties jūsų klausimas yra labai labai aktualus ir pasistengsime tam skirti kiek galima daugiau dėmesio pirmininkamo metu. Ačiū. Ačiū, ministrė. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį, dėkoju už pristatymą, dėkoju už pateiktus atsakymus. Atsakymus į labai konkrečius kolegų užduotus klausimus. Mūsų komiteto vardu aš norėčiau šiltai Jums padėkoti, na ir mes susitiksime vėlgi dar kartą jūsų pirmininkamo metu. Taigi, ačiū dar kartą ministrui. Bene, incominciamo subito anche perché eh, abbiamo dovuto inserire un nuovo punto all'ordine del Ponios ir ponai, šiek tiek pakeisime darbo tvarkę. Šiek tiek užtrukome šį rytą ir dabar iš karto norėjau perduoti žodį kolegijai Hibner, kad ji pristatytų jungtinių tautų COP konferenciją. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pristatysiu Tai, ką sutarėme su šešėliniais pranešiais, buvome susitikę prieš dvi savaitės ir parengėme dokumentą. Išties dokumentas subalansuotas, jau mūsų komitete aptartas ne kartą ir įtraukėme pat visas svarbiausias rytis aktualias mūsų komitetui. Taigi, galiu pasakyti, kad trys svarbiausi dalykai bus mūsų dokumente. Visų pirma, pramonė ir konkurencingumas, moksliniai tyrimai ir inovacijos bei Taigi, visų pirma, apie tas tris dalis pristatysiu pailiui. yra pristatyta konkrečių faktų, remiamasi moksliniais tyrimais. Ir e, kiekviena dalis tuomet apibendrinama. Taigi pirmoje dalyje kalbame apie pramonę ir konkurencingumą. Reikia pripažinti, kad remiantis dokumentu ir turimais duomenimis bei tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, iš ties CO2 kiek, išmetamo CO2 kiekis išaugo tiek Europoje, tiek Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi dabar galime nuspėti arba konkrečiai pasakyti, kokios gaisrytis daugiausia prisideda prie išaugusio CO2 kiekio išmetimo. Ir būtent į tai reikėtų atkreipti dėmesį dėrybų metu. Kitas dalykas – auks energijos vartojimas. Ir tai yra susijęs su visais energijos šaltiniais. Kai kurie sako, kad mes dabar daugiausia dėmesio skiriame energijai gaminamai iš atsinaujinančių šaltinių, tačiau tai netiesa visos energijos suvartojimas auks. Taigi reikėtų pasistengti siekti subalansuotos ekonomikos šioje srityje. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tą faktą, kad mums reikia pasistengti išlaikyti tą turimą techninę įgūdžių bazę. Klimato kaitos konferencijoje turėtumėme e, stengtis likti konkurencingi. Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad energijos, kalbėdami apie energijos kainą, turėtume mes išvelgti į pramonės plėtrą. Ne visos technologijos yra ekologiškos. Reikia atsižvelgti į efektyvų energijos naudojimą ir mes būtent tai pabrėžiame savo dokumente. Reikėtų to siekti pasauliniu mastu. Reikia visame pasaulyje stengtis efektyviai naudoti energetinius išteklius. Dar vienas mūsų pasiūlymo aspektas yra štai koks. Ir pramonė, ir visi ES vartotojai yra pasirengę nustatyti dar ambicingesnių tikslų susijusių su klimato politika. Žinoma, mes suprantame, kad tokių tokslų galėsime pasiekti tik tuo met, jei visos didžiausios pasaulio ekonomikos įdės savo pastangų indėlį. Mes pasaulyje nesame vieni, kol kas tikslus nusistatėme tik patys savo Bet neturime pamiršti, kad esame globalios ekonomikos dalis. Akivaizdu, kad ES išmetamas CO2 kiekis sudaro 11 procentų bendro pasaulinio išmesto CO2 kiekio ir šis procentas ateityje turėtų mažėti. Taigi, Mes turime nusistatę ambicingus tikslus, tačiau jeigu mes importuosime produktus pagamintus trečiosiose valstybėse, kurios neriboja savo e, CO2 išmetamo kiekio, mes kartu importuosime ir tą jų išmestą CO2. Taigi reikėtų bandyti siekti bendro pasaulinio sutarimo. Kalbame apie atsinaujinančius išteklius ir taupų energijos naudojimą. Reikia pasistengti įtraukti nemažas valstybės, o tas didžiasias valstybės, kurios daro didžiausią poveikį pasauliniai ekonomikai. Tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti pasaulinių tikslų. Kiekviename skyriuje kviečiama siekti sutarimo tarp tarybos, komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos, kad visos šios institucijos aktyviai veiktų šioje srityje, kad visos jos prisidėtų prie mūsų dokumento įgyvendinimo. Turime energetikos agentūrą, atsinaujinančių išteklių energetikos agentūrą. Ir Tarptautinės atominės energijos agentūra visos institucijos turėtų būti aktyvus dalyviai šiame procese. Tik tokiu būdu mums pavyks pasiekti to siekiamo subalansuoto požiūrio. Dėl mokslinių tyrimų ir inovacijos reikėtų visų pirma dėmesį skirti naujausioms technologijoms. Žinome, kad dėl naujausių technologijų galime pasiekti to esminio lūžio, galime pasiekti pažangių investicijų ir laimėti kovą su klimato kaita. Nesakau, kad viena ar dvi technologijos yra pačios geriausios, o visas kitas reikėtų atmesti. Ne, reikėtų atsižvelgti į visas naujausias technologijas ir inovacijas. Taip pat reikėtų stengtis įtikinti pasaulinius partnerius elgtis taip pat. Taip pat kviečiame įsipareigoti tarptautiniu lygiu didinti investicijas moksliniams tyrimams ir plėtrai. Silikono slėnyje jau yra patvirtinta keletas patentų ir Junktinės Amerikos valstijos investuoja į energijos išgavimą žemės gelmių. Ir mes turėtumėme sekti tokiu pavyzdžiu. Ir galiausiai, ponios ir ponai, kalbant apie subsidijas tiems, kurie neefektyviai naudo, naudoja energetinius išteklius, galime pasakyti, kad tik didinti, didindami efektyvumą galime pasiekti bendrų tikslų tarptautinių lygių, kalbant apie kovą su klimato kaita. Dėkoju. Iš ties, turime pasistengti baigti diskusijas prieš atvykstant komisijos nariai. Taigi aš būsiu šiek tiek griežtesnė, suteikdama jums kalbėjimo laiką. Ir dabar kolega e, šešėlinis šešėlinis pranešėjas turi 3 minutės. Pono Šimanski. Dėkuoju, pirmininkė. Suprantu, kad kol kas turime tik projekto, pro, projektą, pranešimo projektą. Pažiūrėkime, kaip sekėsi mums dėrybose COP18. Mes šiek tiek esame nekantrus. Rusija, Kinija, Brazilija, kitos augančios ekonomikos šalis ir Junktinės Amerikos valstijos paprasčiausiai laukia, kol Europa nubrėš tikslus ir prisijims juos įgyvendinti. Taigi kiti, atrodo, nori tik prisijungti prie tikslų, kuriuos mes nubrėšime. Bet mūsų partneriai ar konkurentai nieko nedaro. Nieko nedaro, kad prisidėtų prie tų mūsų tikslų. Junktinės Amerikos valstijose niekas nevyksta. Taigi 19 konferencija turėtų aiškiai pasiūsti žinutę, kad kitos šalis turi mus pasivyti. Pagal 2007 metų tarybos išvadas turėtumėme viską Europos Sąjungoje daryti mm, bendradarbiaujant su kitais. Kitos valstybės turėtų taip pat siekti e, įsipareigoti. Mes turime numatę aplinkos sauginių tikslų ir tuo turėtumėme grįsti savo pramonę. Paminėsiu, ką pasakė Angela Merkel prieš porą savaičių. E, aš pasistengsiu anglų kalbą citatą paskaityti, kad e, būtų tiksliau. Mes čia sėdime, kalbame apie užimtumą ir turėtumėme pasirūpinti, kad kalbėdami vien apie aplinkosaugą nesusilpnintume savo pramonės įmonių. Kitaip sakant, jeigu mūsų rezoliucijose būtų vadovaujamas iš šiuo moto, Taigi galbūt galima būtų atsižvelgti į tą ponios kanclerės Merkel mintį. Dėkuoju, sako pirmininkė. Žodis kolegai kvadras. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Pagal jos pasiūlymus yra tam tikrų susirūpinimą keliančių dalykų. CO2, išmetamo CO2 kiekis krinta Europos Sąjungoje ir JAV, tačiau pasauliniu mastu išmetamo CO2 kiekis auga. Ir ne tik Europos Sąjunga yra atsakinga už 11 procentų išmetamo CO2 ir ateityje, ateityje šis skaičius mažės. Bet pasaulio mastu žmonių skaičius auga ir tiems žmonėms reikės daugiau energijos. Taigi toks yra kontrastas tarp mūsų pastangų, tas, kurias čia darome Europoje, ir tarp pasaulinio masto tendencijų. Taigi aš visiškai pritarčiau poniai Hibner ir poniai Simanskijui, kad mes labai atsargiai turime stebėti Europos pramonės įmonės, atsižvelgti į kylančias energijos kainas ir turėti omenyje konkurencingumą. Turėtumėme stengtis pasiekti tvarios ekonomikos. Taip pat mes turėtumėme laikytis stipriai, stengdamiesi įtikinti kitas valstybės imtis veiksmų sušvelninti, sušvelninti klimato kaitos poveikį. Taip pat turėtumėme stengtis mažinti mm, nevienodas sąlygas konkurencijai. Konferencijos Varšuvoje metu mes turėtumėme turėtumėm kalbėjome apie tai, o Dohoje kalbėjome apie tai, kad Europa turi kalbėti vienu balsu. Taigi mums reikia sutarimo tarptautinių lygių ir tarp skirtingų frakcijų prieš konferenciją lapkričio mėnesį. Tokiu būdu mes sutaupytume brangaus laiko. Taip pat norėčiau paantrinti kolegijai Hibner dėl būtinybės efektyviai naudoti energijos išteklius. Tai yra labai svarbu mm, didinant veiksmingumą. Aš tikrai džiaugiuosi, kad pakankamai vietos yra skirta dokumente būtent šiam klausimui. Dėkoju. Dabar kolegė Hall. Kolegės Hall nėra, tuomet žodis kolegiai Kavalijo. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad Durbane labai buvo pasiekta neapibrieštų sutarimų, o dabar, kai COP grįžta į Europą, turėtumėme laikytis savo principų ir tvirtai teik, laikytis griežtų numatytų principų. Šešis dalykai, mano nuomonė, yra patys svarbiausi. Visų pirma, būsimas susitarimas neturėtų pasaulio padalinti į dvi dalis, kaip tai padarė Kyoto protokolas buvo šalis suskirstytos į besivystančias valstybės ir pramoninės valstybės. Negalime sakyti, kad tų tikslų turi siekti tik pramoninės valstybės. Visos valstybės turi prisidėti ir atsiimti prisimti tam tikros atsakomybės dalį. galime tam tikslui numatyti arba atsižvelgti tam tikrus rodiklius, pavyzdžiui, BVP vienam žmogui, išmetamų, išmetamo CO2 kiekį, naujausias technologijas taikomas. Galime atsižvelgti konkrečius rodiklius, apibrėždami valstybių situaciją. Kitas dalykas – konkretus tikslai konkretiems sektoriams. Galime apjungti šios dalykus ir kalbėti apie visą šalies ekonomiką arba apie tikslus konkrečiam sektoriui. E, tai yra labai svarbu, jeigu nenorime, kad CO2 būtų perkeliamas iš vieno sektoriaus į kitą. Taip pat reikėtų laikytis um, požiūrio iš apačios į viršų. Taip pat reikėtų laikytis pasaulinių mm, tarš, taršos leidimų priekybos sistemos nuostatų. Visų penkta, reikėtų siekti efektyvesnio energijos išteklių naudojimo ir galiausiai turėtumėme bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje ir, kaip jau minėjo prezidentas Obama, reikėtų siekti švarios ekonomikos, ypač šią mintį perkeliant į trečiasias valstybės. Aš mielai visus šios savo pastebėjimus nusiųsiu pranešėjai. Dėkoju, dabar žodis kolegai Prodi. Ehm, Ačiū pirmininkė ir dėkoju kolegoms, kurie pasisakė anksčiau. Aš labai skeptiškai vertinu galimybę pasiekti susitarimą, nes kol kas nebuvo iš jų sureaguota į balio deklaraciją dėl bendrų bet skirtingų atsakomybių. Ir aš manau, kad čia yra pagrindinė problema, jeigu mes iš ties norime bendro pasaulinio susitarimo, o jeigu pasaulinio susitarimo nebus, tuomet iš vis nėra prasminga kažką daryti. Kyoto atveju ir kitais atvejais mes pasirinkome rinkos mechanizmą. Na, o rinkos mechanizmas pasiteisina tik tuo met, kai 50 procentų emisijų leidimų, taršos leidimų yra išduodama nemokamai ir jeigu yra tas backloadingas, tik tuo met e, tai turės įtakos rinkos mechanizmui. Taip pat yra daromas skirtumas tarp besivystančių valstybių ir išsivyščiusių šalių, kaip e, ką tik buvo ir pasakyta. Tai reiškia, kad tuo nieko nepasieksime ir aš tikrai manau, kad reikia apsispręsti, Dėl to, kad reikalingas visiškai kitoks pasiūlymas, grindžiamas sažiningumu, teisingumu, kur kalbant apie apivartinių taršos leidimų tvarumą, kad laisvai būtų išdalyjami leidimai sąžiningai visiems vienodai tiems, visiems, kurie gyvena šioje planet, planetoje. O visa kita turėtų būti daroma pagal einamųjų mokėjimų sistemą. Ir tikrai turime įsiklausyti į balio konferencijos išvadas ir imtis narsių veiksmų, nes priešingą atveju iš vis neverta nieko daryti. Ačiū komisijos atstovai. Komisija sveikina diskusijas dėl kelio į COP19. Pagrindinės temos buvo aptartos diskusijose, tai yra apivartintos šios leidimų klausimas, klimato kaita vis aktyvesnė, energijos suvartojimas auga, atsinaujančių energijos šaltinių, efektyvaus energijos vartojimo, energetikos politikos aspektai, taip pat jie yra susiję ir su konkurencingumu, technologijomis ir pagrindiniais principais, kaip kad vienodas dalyvavimas visiems, kad nebūtų dvipolio tokio plano šiame susitarime, taip pat e, pirmo veikėjo privalumų ir taip pat e, Kyoto protokolas kitos konvencijos buvo paminėtos. Kaip žinote, dėrybos dėl šio naujojo susitarimo, kuris turėtų būti patvirtinamas 15, 15 metais ir pritaikytas iki 20-ųjų, tos dėrybos įsibėgėjo, vyko diskusijos Bonoje, jos buvo gan padrasinančios, nes buvo įtvirtinti pagrindiniai susitarimo elementai. Tai, kad naujas susitarimas turėtų būti teisiškai saistantis visiems taikomas, visiems taikomas ir kad būtų reaguojama į bendrą tikslą mažinant klimato temperatūros augimą dviem laipsniais. Taigi turime tikslingai siekti to tikslo iki 13 metų pabaigos ir aš atsižvelgiu tai, ką sakė ponė pranešėja, būtent, kad ES negali likti viena, plaukdama tame pasaulio vandenyne. Labai svarbu, kad ir kitos ekonomikos dalyvautų. Ir matome tokių padrasnančių signalų iš JAV, iš Korejos, iš Meksikos, taip pat ir iš kitų svarbių veikėjų, tokių kaip Kinija. Jie įsipareigoja dirbti apivartintų taršos leidimų sistemos rytyje, kaip ir JAV. Visą tai padrasina, tačiau dar laukia didelis darbas. Nesnei vykusios diskusijos Bonoje rodo, kad kitais metais, 2014-aisiais, bus daug ambicijų, siekių ir mums svarbu, kad šalys prisimtų svarbius įsipareigojimus, taip pat turime spręsti ir finansavimo klausimus. Taip pat Varšuvoje reiks susitarti dėl kitų svarbių klausimų, būtent dėl uh, 15 metų proceso, tai yra palaipsnis procesas, taip pat ir tarptautinių bendradarbiavimo iniciatyvų vaidmuo, atsinaujančių energijos šaltinių, mažai anglės naudojančių sektorių srityje. Na ir galiausiai mums reikia nepamiršti, kad ES parodė, kad gali patvirtinti antras, antrą įsipareigojimų, antrą įsipareigojimų sistemą pagal Kyoto protokolą, taigi mes tikimės ir jūsų paramos šiuose darbuose. Ačiū. Dabar pabaigai apibendrinti diskusijas kviečiu ponę Hitner. Labai trumpai. Ačiū. Turiu pripažinti, kad dauguma kolegų palėtė tuos klausimus, kuriuos ir aš pasižymėjau. Aš aišku, visus juos sureaguosiu. Ir pirmiausia, kolegai Šimanskiui norėčiau pasakyti, mes bandėme negrįžti prie dokumentų, kurie nebuvo galbūt tokie sėkmingi, kurie tikrai, kažin ar e, leido pasiekti pažangos. Mes bandėme pasiūlymą diagnozę ir uh, išeities galimybę akcentuoti. Tiesa, kad mes tikimės konkrečių sprendimų ir aš negaliu teikti, kad kažkas čia bando sukčiauti ir apgaudinėti arba kad e, nusišalinti nuo mūsų. Mes tiesiog bandome ieškoti sąjungininkų ir visi bando siekti pasaulinės pramonės sėkmės. Aišku, yra uh, nemažai konkurencijos. Net ir konkurencingoje rinkoje, jeigu yra aiškiai nustatomi standartai, visi galime toje konkurencijoje dalyvauti ir vietoj to, kad ieškotumėme priešų, galime teikti, kad esame bendradarbiai ir galime bendradarbiauti. Angelos Merkel įsipareigojimas yra labai svarbus, bandysime jo pasinaudoti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad jie akcentavo, jog reikia stebėti padėti Europos pramonėje kad viena vertus ne, nepamirštumėme klimato klausimų, bet taip pat, kad e, žiūrėtumėme į konkurenciją. Alecho minėjo, kad svarbu, jog visa Europa kalbėtų vienu balsu ir kad nebūtų tokių, tokios sumaišties, kai taryba sako vieną dalyką, komisija kitą, o mes dar trečią. Turime laikytis bendros pozicijos. Na ir aš, aišku, pasinaudosiu kolegės Karvalijos siūlymais, kad būtų papildomų klausimų numatyta. Ir aš norėčiau padėkoti kolegai Prodė. Aš tiek jau smarkiai Kyoto protokolu netikiu. Aš nemanau, kad yra tinkamas pagrindas dėryboms nes su dabartinėmis nuostatomis tikrai ten nematome daug galimybių užtikrinti patikimumą ir orientuotis į ateitį, bet aš manau, kad galime sukurti tokį dokumentą, kuris būtų visiems suprantamas ir priimtinas visiems. Ačiū. Dėkoju, ponė Hibner. Dabar norėčiau iškart pereiti prie kito klausimo Nikice Vela. Dabar papasakos apie alternatyvių kuro šaltinių infrastruktūrą. Liko 20 minučių šiams diskusijoms maždaug tai 5-7 minutės jums daugiausiai skiriamos. Pone Cavela. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlymo kontekstas yra bandymas skirti paskatas investicijoms į alternatyvius kūro šaltinius ir atitinkamą infrastruktūrą. Esmė yra skatinti įžengimą į rinką ir didinti konkurenciją. Dabar infrastruktūros trūksta, dėl to sunku tie, toms tam transporto įmonėms, atsiprašau, transporto priemonėms, kurios varomos ne e, degalais įžengti į rinką. Nesunku už nėra pakankamos infrastruktūros, kad galima būtų užpildyti e, tokių transporto priemonių bakus ir panašiai. Taigi mes sveikiname komisijos pasiūlymą <clears throat> ir bandymą sukurti reikiamą infrastruktūrą tokiems automobiliams ir transporto priemonėms, kur, kurie naudoja alternatyvų į kūrą. Tačiau tuo pat metu turime pasirūpinti, kad būtų sumažintas priklausomumas nuo naftos ir benzino. Turime dirbti rinkoje, ir pasirūpinti, kad išliktumėme neutralus technologinę prasme. Dėl to ir reikalingas kapitalas, kuris turėtų būti investuojamas ES į šias naujas technologijas, kad būtų galima lengviau jas joms leisti įžengti į rinką tokiu būdu naujoms technologijom bus lengviau galima naudoti tas naujas technologijas ir mes atitinkamus pakeitimus pasiūlysime. Taip pat aš labai sveikinu komisijos bandymą numatyti standartus. Tai irgi yra labai svarbu, nes, žinoma, kalbame apie bendrą klausimą, daug sričių paliečiantį klausimą. Ir nenorime, kad e, vyktų kovos tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Mes Čia mastome apie galimybę pateikti pakeitimą ir ieškoti kompromiso šiuo klausimu. Ir aš paraginčiau kolegas pateikti irgi pakeitimą. Taip pat yra ir geopolitiniai aspektai. Jeigu atsižvelgtumėme į energetinio mišinio pasikeitimą Junktinėse Amerikos valstijose. Matome, kad nėra pakankamai daug akcentuojamas alternatyvių kūro šaltinių infrastruktūros klausimas. Ir jeigu mes pasieksime to, kad po keliarių metų eksportas iš, naftos eksportas iš JAV padidėtų, čia turime matyti mes vis tiek realiai vertinti situaciją. Taip pat turime nepamiršti, kad gamtinių dujų pagrindinis gamintojas JAV yra gamintojai veikia tarptautinėje rinkoje, taigi reikia toliau plėtoti gamtinių dujų tinklus ir su tais visais alternatyviais, kurio šaltiniais mes galime suteikti galimybę žmonėms atsisakyti benzino ir pereiti prie kitų transporto uh, kūro rušių. Aišku, labai svarbus e, degalų papildymo įrenginių e, infrastruktūros klausimas, jis kur kas yra geriau išspręstas Junktinėse Amerikos valstijose ir 2008-2009 metais daug kas e, buvo padaryta ir mes pateiksime atitinkamą pakeitimą susijusi su tuo ir tikimės kolegų paramos. Na ir kadangi kalbame apie labai novatoriškus dalykus, tai aš mielai ir toliau dirbčiau su kolegomis ir norėčiau dar priminti, kad be jokios abejonės turime išlikti ambicingi siekdami tikslų, tačiau tuo pat metu turime parodyti realizmo, ką ES turėtų padaryti. Būtent turi būti remiami moksliniai tyrimai ir turi būti sustandartinami šie dalykai tam, kad piliečiams būtų galima lengviau naudotis tomis priemonėmis. Ir, kaip sakiau, aš mielai išklausyčiau kolegų ir tikiuosi, kad galėsime puikiai bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Parolę Airlatur. Dėkoju Niki Savelai, o dabar perduosiu žodį šešėliniam pranešėjui. Trys minutės jums prašom. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Kalbant apie šį pasiūlymą ir apie įvairius alternatyvius degalus, šis pasiūlymas, komisijos pasiūlymas yra labai svarbus ir aš dėkoju poniai Cevelai parengus pranešimą, kur daug yra iniciatyvių idėjų pasiūlyta, gamtinės dujos, suskysintos gamtinės dujos, vandenilio tipo kūras. Visus tuos kūro, visas tas kūro rušis reikia tinkamai apibrėžti. Taip pat reikia apibrėžti ir atskirtumus tarp mokslinių tyrimų ir jų rezultato pritaikymo, nes tai yra labai svarbu tokių degalų gamintojams. Na ir norint suderinti tuos dalykus ES ir galbūt pasaulyje, turime tą daryti kuo galima greičiau, nes jeigu nebus su to harmonizavimo, negalėsime naudotis mokslinio tyrimų rezultatai šie srityje visoje Europos teritorijoje. Taigi labai svarbu, kad tos valstybės narės, kurios nori už, pasirūpinti minimaliu tinklu, Įdomu, ar tos valstybės turi pakankamą judėjimo laisvės siekdamo šio tikslo. Taip pat aš parengiau keletą pakeitimų. Nežinau, ar aš gerai supratau kai kuriuos e, dokumento punktus. Mes kalbame apie indukcinį produkcinį pakrovimą, kurį irgi reikia suderinti. Ir aš irgi labai tikiuosi to bendradarbiavimo su ponė Cavela ir kitais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju uždėmesi. Grazie, kolega. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Langė. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Jei mums pavyks šį planą įgyvendinti. Žinoma, visą tai susijęs su dideliais kaštais. Tuomet turime pagalvoti apie reikalavimus, ar jie yra tikslingi. Visų pirma, dėl atrankos kriterijų aikštelėms. Dėl tų alternatyvių degalų. Kalbama apie 200 km arba 150 km atstumą tarp aikštelių. O ką, jeigu važiuojate iš Paryžiaus į Stokholmą ir žinoma Paryžiuje daug daugiau stotelių reikia turėti, nes paklausa didesnė. Taigi nežinau, ar tikslinga apibriežti e, aikštelius kiekį kilometrais. Reikėtų atsižvelgti į paklausą, kur daugiausia aikštelių reikia. Kitas dalykas dėl kištukų standartizavimo. Turbūt atsimenate, kad kalbant apie elektromobilius, galime juos krauti dviem būdais – Visų pirma, normaliuoju būdu, normalia elektrą, prijungus į tinklą ir nusprendėme, kad antrojo tipo kištukas turėtų būti naudojamas, bet kolegos, tokiam paklovimui reikia 8 valandų. Ir turbūt nereikėtų daug tokių stotelių turėti, toli nuo gyvenviečių, nuo miestų, nes turbūt niekas nenorės stovėti aikštelėje ir laukti 8 valandas, kol pasikraus elektromobilis. Taigi reikėtų galbūt daugiau stotelių su e, kitų įkrovimo būdu, kur galima greitai pakrauti automobilį. Taigi Europos pramonė turi apgalvoti apie kokius automobilius kalba, kalbėsime ir kokias aikšteles ir kaip da, kokiu atstumu arba kokį tinklą jų kursime. Dėl pačios struk, mūsų kuriamos struktūros. Mano nuomonė, tikslinga būtų atsižvelgti, kas naudosis tomis priemonėmis, atsižvelgti į pramonės interesus. Negalime sukurti sistemos, kuri pra, kurią praktiškai niekas nenorės naudotis, naudotis. Taigi reikia užtikrinti, kad ištekliai bus naudojami tikslingai ir kad sistema bus naudojamasi. Dėkoju. Have opinion. Pane Hol, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę, už E, puikų bendradarbiavimą, kurio labai džiaugiuosi. Manau, kad pasiūlymas komisijos yra labai pozityvus. Mes labai priklausome ES nuo naftos 94 procentais ir tai turi nepaprastai didelį poveikį e, mūsų finansams. E, tai labai daug kainuoja mūsų ekonomikai ir atsargų saugumo užtikrinimui. Taip pat turime galvoti apie tai, kad kovodami su klimato kaita 60 procentų iki 50 metų mes turime sumažinti e, tradicinį transporto priemonėse naudojami kūrą. Todėl mums e, reikia infrastruktūros, nes kitaip neatsikratysime priklausomybės. Man atrodo svarbu prisiminti tai ir laikytis tų pasiūlytų standartų, kad galėtume užtikrinti infrastruktūros plėtoti. Ypač džiaugiuosi pasiūlymų e, užtikrinti standartizuotą sąveikos, e, sąveikos punktus e, įkrovimo e, vietose, nes e, jeigu mes kalbame apie bendrą rinką, apie tai turėtume galvoti, bet gal šiek tiek pakoreguoti reikėtų tvarkaraštį. E, nes yra regionų ar vietų, kurie labai pažangiai jau dėgia infrastruktūrą, bet nebūtinai pagal standartą, kuris siūlomas trečiame priedė. Taigi galbūt reiks daugiau laiko, kol galės tos šalis perėti prie naujo standarto. Dėl ponios Savelos nuomonės nemanau, kad būtų e, derama valstybių narių prašyti atliktų, atlikti savo e, kaštų e, naudos analizę. Reikėtų pasižiūrėti į dabartinę situaciją, pažiūrėkime, kaip yra su nafta, CO2 emisijomis. Taigi vargu ar valstybėms narėms turėtume kelti tokį uždavinį reikalavimą. Manau, kad svarbu reikalauti aukštų standartų ir esu tikra, kad jeigu negalės to padaryti, valstybinio vyriausybės apie tai mums praneš. Dar norėjau kai ką sukonkretinti dėl penkto straipsnio ir uh, E, vandenilio sakoma, kad visoje teritorijoje šalies reikia plėtoti vienodą infrastruktūrą, bet juk ne karalystėje ar Graikijoje yra e, nelabai realu, tai gal sakytume pagrindinėje šalies teritorijoje. Dėl e, viešųjų e, įkrovimo taškų punktų sakoma ten, kad reikia pažangiųjų skaitiklių. Bet e, Ir sakoma, kad reikia namuose žmonių tokius skaitiklius įdėkti, bet aš nesu tikra, reikia viešų tokio įkrovimo vietų. Nes įkrovimas e, namuose galėtų e, būti tikras subalansavimo mechanizmas ir aš manau, kad jeigu viešoje vietoje bus tokie punktai, tai pakils e, kaštai, tai bus brangiau pasiūlymo tekste kalbama apie e, bevėlės įkrovimo galimybės, tai yra susijęs su naujų technologijų galimybėmis. Man atrodo, kad ketvirtos atnio aštuntoje dalyje kalbam apie svarbius dalykus, kad vartotojams būtų e, numatyta galimybė pasitelkti tokiai įkrovai kitą elektros energijos tiekėją ir tai užtikrintų didesnę konkurenciją ir turėtų tai išlikti galimybę. Galiausiai manau, kad dabar yra geras laikas akcentuoti tai ir kalbėti apie. E, žarnų e, standartizaciją, jų pločio ir antgalių taip pat. Nes e, mes turime e, galbūt spalvų, spalvų kodus pasitelti, kad nesipainiotų vartotojai, kad jiems būtų paprasta. Dėkuoju, dabar ponas Sušinovskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti šį tekstą. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir manau, kad yra dar daug neatsakytų dalykų, kaip minėjo kolegos. Dabar sudėtingai plėtojasi mūsų diskusijos, nes kol kas mes nežinome, kokios bus technologijos, e, kurios greitai atsiras taip pat, neturėtume įvesti apibrėžimų administracinėms priemonėms, nes kol kas per nelik anksti tą daryti. E, ir e, reikėtų pasakyti tekste, kad mes vienodas galimybės teiksime visoms e, rūšims, apie tai kalbė kolega Langė, kaip apibriežti atstumą tarp įsteigti skirtingų įkrovimo punktų. Varsybių geografija yra labai skirtinga ir e, tos e, tie punktai bus privatus, taigi kaip reikėtų e, apie tai kalbėti, kol kas nežinom, kaip plėtosis technologijos. Kitas dalykas e, - įkrovimo priemonės. Turėjome laikotarpį, kai buvo taikomos labai skirtingos priemonės, pavyzdžiui, pakraunant mobiliuosius telefonus. Dabar situacija šiek tiek stabilizavosi, laidų e, krovėjo tipai buvo labai skirtingi. Bet kol kas Čia sitie taip pat lieka daug klausimų ir mano nuomonė iki šiol e, mums nepavyko e, įveikti barjero, kuris kliūčių, kurios e, kyla dėl akumuliatorių, baterijų, taip pat atstumas tarp skirtingų punktų yra pernelik svarbus Bet kita vertus, diskusijos šios yra nepaprastai svarbios ir mes turėtume žengti šiuo keliu ir suteikti tam tikrą kryptį, ypač standartizavimo srityje, e, skirtingose įkrovimo vietose. Taip pat neturėtume būti pernelyg e, griežti valstybėms narėms, nes situacija e, sąlygos yra labai skirtingos kol kas rinka mums e, dar neparodė, koks kelias bus pats geriausias. Mes tik pradėjome diskusiją šiuo klausimu. Tai atrodo jau viskas, gal norėjau pasakyti, o be to man skirtas laikas baigėsi. Dėkui. Pone Tošinovski. Ponas Mešaras, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti, kad alternatyvaus e, kūro galimybės plečiasi, bet turiu ir tam tikrų nuogastavimų. Mūsų tikslai ambicingi, bet komisijos pasiūlymas gali labai būti brangus. Reikia atsižvelgti valstybių narių aplinkybės, jų padėtį, į technologinę plėtotę, kuri ne vienoda valstybėse narėse, kai kurios valstybės narės yra vargingesnės, pirmiausia rytuose, kurios dar turi prisivyti kitas. Ir manau, kad tai bus administracinės našta, našta mūsų biudžetui. Komisija e, savo pasiūlyme sako, kad norėtų uh, naujų technologijų, bet jos kol kas dar nepritaikytos rinkai. Ir uh, tą pat reikia pasakyti apie teisinės prievalės. Tai man didžiausias surūpinimą keliantis dalykai. Ir aš uh, Mm, pasakysiu, kad komisija yra atlikusi samatas, bet nepakankamai vertintos sąnaudos būsimos e, elektroninio įkrovimo punktai, e, kitokio įkrovimo punktai yra svarbu, bet mes turime užtikrinti, kad atsirastų infrastruktūra, jungtys, e, kad būtų vykdomi kiti reikalavimai. Kitas dalykas kas e, finansuos visą tai, ar privatus sektorius, ar nebus taip, kad vartotojai turės už viską sumokėti. Ir dar pasakysiu, kad yra vargingesnių šalių, kurioms taikomi biudžeto suvažymai, taip pat ir e, pirkimo gale yra žemesnė. E, mes turime suprasti, kad kartais investicijos, kurių čia reikės, e, gali būti e, labai rizikingos, egzistuoja e, skirtingos rinkos, kai kurių potencialas galbūt nėra visiškai išnaudotas. Mes kol kas kalbame apie technologijas, kurios nėra subrendusios, suteikime joms laiko subręsti, nes ankstyvi veiksmai gali būti rizikingi. Dar keli pastebėjimai, pavyzdžiui, alternatyvus ir tradicinis uh, kūras. Jeigu vienodi bus taikomi mokesčiai, tai neužtikrinsime konkurencinio privalumo. Dizelio dabar, pavyzdžiui, e, kaina 40 procentų žemesnė negu e, benzino, taigi nepamirškime to taip pat kitų elementų kaip CO2 emisijos, kurios e, turėtų sumažėti taikant šį požiūrį, bet taip pat nepamirškime, kad elektros energijos gamyba gali būti pagrįsta iškasnių kūrų, kas taip pat prisidės prie CO2 emisijų vidal kvadros. Labai ačiū, pirmininkė, nes norime padidinti energetinę nepriklausomybę, plėtoti tvaresnės energetikos sistemas ir šis komisijos pasiūlymas turi mm, sulaukti mūsų palankaus dėmesio yra nemažai kliūčių, e, pavyzdžiui, e, elektros vandenilio naudojimas ribotas dėl to, kad nėra pakankamos infrastruktūros. Šie energetikos e, šaltiniai ištekliai turi būti gaminami, kažkur kaupiami ir transportuojami, paskui skirstomi. Kaip Niki Cavela visai teisingai pastebėjo, E, e, įkrovimo galimybės taip pat kol kas nėra plačiai įdėktos. Tačiau ji taip pat pažymėjo, kad mes turime atkreipti dėmesį į tai, kiek kainuoja alternatyvaus kūros skatinimas. Ties kūras gali būti brangesnis už naftą jau savaime. Tikslai yra nustatyti ir jų nepasieksime nesumokėję tam tikros kainos. Tačiau turime įvertinti naudos kaštų e, santyki ir spręsti problemas e, susijusias su tokiu kūru. kūru. Ir nepamirškime, kad e, atsinaunančios energijos dalis didėja automobilių pramonėje. Taip pat e, aš sutinku su tuo, ką sako Niki Cevela apie e, vandenilio e, idėjų brandos ir apie investicijas infrastruktūroje, kur technologijos dar neišplėtotis apmaudu, kad nėra Vitorijo Prodi tarp mūsų, nes esu tikras, kad jis kur kas optimistiškesnę perspektyvą mums pristatytų. Galiausiai pasakysiu, kad šis pasiūlymas e, su biokūro pasiūlymu prisidės mažinant mūsų energetinę priklausomybę ir e, užtikrins žalesnį transportą. Tačiau nepamirškime niekada, kad yra būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp tvarumo ir konkurencingumo. Da, dabar suteiksiu žodį komisijai, o paskui poniai Cevelai. Dvi minutės komisijai, nes jau vėluojame. Norėčiau padėkoti pranešiai poniai Cevelai už jos nuomonės projektą. Mums reikia kurti e, centrus investicijoms, kur būtų galima plėtoti alternatyvaus kūro e, infrastruktūrą ir naudoti daugiau švarius, švarias transporto priemonės. Kaip pranešėjas sakė ir kai kurie jūsų komiteto nariai, Europa labai priklausoma nuo uh, importuojamos naftos, mobilumo, transporto. Mes turime sukurti sąlygas alternatyvaus e, kūro rinkai transporto sektorija. Ir kol kas. E, plėtoti trukdo tai, kad novatoriški automobiliai yra brangus, kad trūksta infrastruktūros. Mes turime užtikrinti, kad ES užsitikrintų bent jau minimalų skaičių įkrovimo punktų ir kad būtų įdėkti tam tikri techniniai standartai, tada mes išeisime iš užburto e, rato, kai niekas nei vartotojai, nei infrastruktūros dėgėjai, nei gamintojai E, nesima iniciatyvos imti, veikti pirmieji. Mums reikia numatomumo tikslumo, kad privatus sektorius e, ryštus investuoti į šį sektorių. Pasiūlyta direktyva holistiškai žiūri į alternatyvų, kuras siekiama sumažinti kitas e, spragas, panaikinti, kaip kad technologinės plėtotės, infrastruktūros ir panašiai. Taip pat reikia atsižvelgti į skirtingų transporto rūšių specifiką ir taip pat pasikliauti technologiškai neutralų požiūrį. Saistantis tikslai elektriniams automobiliams ir jų įkrovimo punktams kiekvienoje šalyje susijęs su šalių įsipareigojimas, kuriuos jos pačios prisėmė. Galiausiai e, kaip sakė pranešė, labai svarbu, kad Europos rinka būtų tokios, tokių iniciatyvų kaip ši lyderė. Mes, lyginant su Japonija, JAV e, ir Kinija, jau vėluojame. Dabar Νίκη gal apibendrins. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, ορθολογίες. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju visiems pasisakiusiems kolegoms. Ačiū už jūsų komentarus, pastabas. Pasižymėjau jūsų pastebėjimus, susirūpinimą ir išties laukiu konstruktyvaus dialogo ateityje. Dėkoju. Pakeitimus galite pateikti iki rugsėjo antros dienos 12 valandos. Ir tuomet galėsime dar kartelį aptarti šitą, šią temą. Ir galiausiai paskutinis darbo tvarkės klausimas. Turime 20 minučių suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis ir detaliau pristatyti tą pranešimą, kurį šiandien e, esu parengusi, kur, na, kadangi laiko turime nedaug ir laukiame ponios Krūs, kur irgi pasakys šio klausimo, aš pasistengsiu trumpai kalbėti, norėčiau šiltai padėkoti kolegoms už jų pastabas ir indėlį raštų ir žodžių norėčiau pasakyti, kad šio pranešimo tikslas yra išanalizuoti pagrindų direktyvos įdėgymą, telekomų paketos direktyvo įdėgymą visose valstybėse narėse nuo 2013 metų sausio pirmosios pradėtas taikyti šis teisės aktas. 2007 metų teisės aktai ir taip pat 9 metais vykusios dėrybos, ten buvo aptariamos visos telekomo paketo dalys, sudėtingi elementai ir, ir buvo kalbama tai, kad būtinai perkelti. Kadangi esu pranešėję dėl pagrindų direktyvos, norėčiau šį bei tą paaiškinti. Mano tikslas tikrai nėra bet kokią kainą išsaugoti dabartinio teksto formuluotės. Aš tik turiu pripažinti, kad buvo atliktas veiksmingas darbas ir mane šiek tiek irgi e, nuvylė kompromisų skaičius ir aš tikrai tikiuosi, kad bus galima prisitaikyti prie technologinės raidos susijusios su šio sektoriaus rinka. Šis pranešimas leidžia man priminti metodinius principus. Mes kol kas dar negalime laisvai kalbėti apie ar sėkmę ar nesėkmę. Dar dabar negalime kalbėti apie trumpalaikę peržiūrą pagrindinis mūsų darbos pirties taškas yra vertinimas. Kalba eina apie tai, kad reikia nustatyti, kas veikia telekomo pakete ir ką reiktų pakoreguoti, pataisyti, ką galima reiktų ką, ką reiktų panaudoti, kas nėra naudojama ir dėl kokių priežasčių tai nėra naudojama. Taigi tai yra tos temos, kurios yra diskusijų pagrindas, e, kitoje, bus kitoje, diskusijų pagrindas kitoje kadencijoje, na, nu, aš e, savo pranešimu tiesiog bandau aptarti svarbiausius straipsnius. Aš manau, kad reikalinga atlikti išsame studiją, nes telekomunikacijų sektorius yra esminis ir teisinis neiškumas čia neleistinas ir ta atsakomybė, kuri tenka bendrus fedės aktus primančioms institucijoms, yra labai svarbi, siekiant sukurti tinkamas sąlygas, užtikrinti prognozojamumą, tai yra labai svarbu, svarbi sąlyga investicijoms, kurios yra tokios reikalingos. Taigi turime uh, ramiai apmastyti, panalizuoti situaciją ir pasižiūrėti, kaip būtų galima susitarti su taryba, nes yra tam tikrų teisėkuros pasiūlymų, kurie jau yra pateikti. Šio savo iniciatyvą parengto pranešimo esmė yra užduoti esminius klausimus ir aš jau mastau apie antrąją, antrąją etapą, kuomet būtų galima išanalizuoti rinką ir asimetriškus ir simetriškus reglamentus, ex-ante, ex-post vertinimą, taip pat naujas procedūras, tokias, kurios yra susijusios su atitinkamai straipsniai. Septintuoju, septintuoju A straipsnį. Taip pat reikia optimaliai užtikti, optimalų, užtikrinti optimalų rinkos funkcionavimą. Įmonės, įmonėms reikalingas prognozojamumas ir tam tikros priemonės e, stabdo e, sektoriaus plėtrą ir tai nėra teisingas požiūris. Aš manau, kad reikia imtis pastangų ir užtikrinti reikalingą saugumą tam, kad vartotojai būtų patenkinti ir dėl to tai yra esminės sąlygos mūsų diskusijose. Konsultacinėme susitikime buvo kalbama apie tai, kad dabartinis teisinis pagrindas nėra naudojamas taip, kaip turėtų būti ir galbūt trūksta ir noro ir čia aš ypač e, turiu omenyje valstybės narės, bet ne vien tik jas, dėl šios priežasties kyla klausimas, ar yra aktualus naujas teisėkuros pasiūlymas, nes įmanomos ir kitos priemonės, pavyzdžiui, 15.4 straipsnis, kur, pagal kurį komisija gali nustatyti tarp transnacionalinės rinkas ir taip pat sukurti naujos kartos technologijas ir taip pat numatyti rizikos pasidalimo mechanizmą. Kalba eina apie e, sudėtingą teisėkuros procedūrą ir pasiūlymus. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad neįmanoma netlikus tyrimo priimti sprendimą, reikalingas ir poveikio vertinimas, turint omenyje socialinę plotmę, taip pat reikalingos konsultacijos, e, detalios diskusijos. Kalbant apie taikymo sritį ir atitinkamus veikėjus, aš manau, kad turime išanalizuoti visų vaidmenį siekiančio tikslo. Reikia vengti reguliavimo ir reikia vengti konkurencijos iškraipimo, dėl to reikia traukti visus veikėjus, įskaitant naujuosius. Tokiu būdu išvengtumėme ekonominio, fiskalinio iškraipimo, teikiant tą pačią paslaugą ir laik, laikantis tų pačių įsipareigojimų. Taigi, uh, Čia tokios tik tai dar preliminarios išvados, ponė pirmininkė, aš norėčiau e, pabrėžti, kad būtinas darnumas, nuoseklumas tiek taikant e, teisės aktus, tiek juos rengiant, tiek numatant strategiją ir siekiant užtikrinti teisinį iškumą šiam sektoriu tam, kad būtų galima pasirūpinti geriausiamis sąlygomis mūsų e, vartotojams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Parola kolega Otmar, prego. Dėkuoju. Žodis kolegai Otmar. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegijai Trautman už pranešimo pristatymą. Šties labai pragmatiškas požiūris. Reikia imtis konkrečių veiksmų ir tikrai geras pagrindas mūsų tolimesnėms diskusijoms. Labai dažnai kalbame apie telekomunikacijų sektorių ir sakome, kad reikia jį gerinti. Aš manau, kad kalbant apie telekomunikacijų sektorių ir kompiuterinės technologijas, reikia atsižvelgti į tai, kad šie sektoriai yra labai svarbus visai visuomeniai siekiant konkurencingumo ir inovacijų taikymo. Ir tai išties bus labai svarbus išbandymas Europai. Ar mes pajėgsime pasinaudoti šiomis technologijomis ir konkuruoti su pasauliu? Taigi, kol kas matome, kad telekomunikacijų e, teisėjų, kurios paketas nepasiekės tikslų užsibrieštų. Mes neišnaudojame šios sektoriaus teikiamų galimybių ir mūsų priemonių nepakako ir mums tikrai nepavyko pasiekti to, ko norėjome. Europa atsilieka. lieka. mes, kalbėdami apie konkurenciją telekomunikacijų rinkoje, galime sakyti, kad operatorių yra ne tik per daug, bet ir per mažai tuo pat metu. Labai daug operatorių Europos Sąjungoje, tačiau vienas klientas mm, naudojasi vieno, dviejų, trijų operatorių paslaugomis. Taigi mes esame ir stiprus, ir silpni tuo pačiu metu. Mes mm, galime sakyti, kartelę kitiems užkeliame per aukštai. Mes negalime, esame silpni toje srityje, kad negalime greitai ir efektyviai taikyti naujausių technologijų. Taigi Mes esame ir stiprus, ir silpni. Operatorių yra ir per daug, ir per mažai. Ir vienas iš įdomių dalykų, kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad mūsų teisės aktai stengiasi skatinti vidaus rinką ir tarsi apibrėžia um, ribas, nu, sienas. Yra tie nacionaliniai reguliuotojai, kurie m, mm, skatina rinkos fragmentaciją. Ir daugelį, daug pavyzdžių galima pateikti. Taigi labai daug kliūčių, norint patekti į rinką. Labai daug skirtingų būdų, kaip yra įgyvendinami mūsų teisės aktai. ir spektro dažnių paskirstimas, pavyzdžiui, yra visiškai nacionalinė prerogatyva. Taigi galbūt reikėtų kalbėti apie bendrą Europos telekomunikacijų rinką. Ir šioje srityje mes turime per daug nacionalinių įstatymų reglamentuojančių šią sritį. Galbūt nereikia kažkokio uh, didelio inovatyvaus sprogimo šioje srityje reikia eiti žingsnelis po žingsnelio. Ir manau, kad pagrindinis dalykas būtų, um, matau, kad jau turiu beigti, taigi pagrindinis dalykas būtų pabandyti sukurti daugiau tarptautinių rinkų, tai yra skatinti e, skirtingų verslo įmonių bendradarbiavimą, koordinuoti bendrą spektro dažnių padalinimą ir dirbti šioje būtent ties tais dalykais. Dėkuoju, sako pirmininkė, kolega, kolegė Enterdoter. Dėkuoju, pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Mums yra priimtinas kolegės Trautman tekstas. Manome, kad reikia į klausimą žvelgti e, iš skirtingų perspektyvų, atsižvelgti skirtingas jo dalis. Ir taip pat norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegos iš EPP frakcijos reikėtų siekti nuseklumo sektoriuje, tačiau tą funkcinę atskirtį reikėtų daryti. Ir aš iš ties nekantriai laukiu bendradarbiavimo su kolegomis, dirbant prie šio dokumento. Labai ačiū, dar kartelį dėkoju, kad kalbėjote trumpai, o dabar žodis vėl e, pranešėjai. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Mes dabar turėtume išklausyti gerbiamos komisijos nariais, kuri galbūt mums pras, praneša apie tam tikrus sprendimus. Mes norime žengti kartu, e, užsitikrinti vientisumą, prisiderinti prie e, rinkos, užsitikrinti bendrą rinką, e, veiksmingą konkurenciją ir inovacijų norime, gerų paslaugų vartotojams, su viskuo sutinka, reikia pažiūrėti, kas yra silpna, kas yra stipru, ką reikėtų taikyti. Kalbėjo ponas Otmarkas apie tam tikrą mišų požiūrį, ar reikėtų žengti mažais žingsneliais, ar didžiojo sprogimo teoriją pasitelkti. Pasižiūrėsime, dirbsime toliau. Dėkoju, noriu pasakyti, kad terminas pateikti pakeitimams yra ketvirtadienis Liepos 11.12 e, val. dienos. Dėkuoju komisijos nariai, kad atvyko pas mus. Aš turiu jūsų atsiprašyti, kad e, vėluojame penkias minutės ar panašiai. Šiandien vyksta paskutinis komiteto posėdis prieš vasaros atostogas ir todėl dirbome nepaprastai sunkiai visą dieną, turėjome daug svečių ir taip pat e, nagrinėjome daug pranešimų ir balsavome. Dar kartą atsiprašau ir iškart suteikiu žodį komisijos nariai, e, kad jį padarytų pareiškimą. Dėkuoju pirmininkė, aš laukiau šios galimybės ir džiaugiuosi, kad jūs pasinaudojote progą pakviesti mane. E, suteikite man galimybę padiskutuoti. Ir aš pradėsiu jums nuo paaiškinimo, kas yra svarbiausia. Aš ketinu e, e, pristatyti jums porą išsamių idėjų, kuriant sujungtą kontinentą. E, matome mes visi, kad pasaulyje vis daugiau skaitmeninio elemento, tai yra gyvenimo realybė. Ši rinka auga, auga viso pasaulio mastu ir mes žiūrime į tai iš tam tikros perspektyvos, galvojame, kaip paskatinti ekonomiką, kaip užsitikrinti daugiau darbo vietų šioje srityje ir kyla labai e, svarbus klausimas, e, kokios ekonomikos ateitie nori ES, mūsų telekom sektorius ir ICT ekosistema. Kažkada buvo pasaulio pavydo objektas, bet taip nebėra. E, bet e, tai e, mane, tai mane liūdna, bet taip pat nuteikia gana kovingai. Mūsų piliečiai ir verslas mm, susiduria su kliūtimis ir neteisingais mokesčiais. O turime, e, galvojame apie globalų tinklą, bet yra įvairių patikrų sienų ir Aš e, visą laiką aiškinu e, žmonėms ne iš ES, kad bendra rinka yra mūsų tarsi karūnos e, didžiausia brangenybė, bet e, kol kas, kai kalbame telekomų sektorių, negalime kalbėti apie bendrą rinką, bet šis sektorius labai svarbus visai kitai ekonominiai veiklai. E, Jeigu mes tikrai pasisakome už tai, kad būtų bendra rinka sukurta ir šioje srityje, tai turime atlikti savo darbą. E, visas pasaulis skuba bėga į priekį ir tai turi poveikį mums, dėje netaip malonu man tą pasakyti. Ir noriu pasakyti, kad e, tos aplinkybės taip pat mus verčia pasinaudoti savo galimybėmis. Kalbės, paminėsiu JAV, e, Japoniją, Pietų Koreją, e, JAV, e, Japoniją ir Koreja 88 procentų savo nentų turi GSM, o mes turime tik 6 procentus ir tik 2 procentai Europos namūkių naudojasi super greitų internetu ir mums reikia kaip greičiau, kaip galima greičiau spręsti šias problemas. Ir aš, e, ponė pirmininkė, noriu pasiūlyti rugsėjį priemonių paketą, kaip tą padaryti ir kaip sugriauti sienas ir paskatinti investicijas, kaip padaryti, kad būtų lengviau e, dirbti ir bendrauti viso Europos Sąjungoje. Mes turime pastelti dabartinę struktūrą, turime uh, E, tri, trimis būdais mūsų sujungtą e, kontinentą sustiprinti. Pirmiausia, mes e, turime užtikrinti tikrus europinius tinklus, tada bus lengviau komunikuoti be sienų ir operatoriai turėtų nebetaikyti skirtingų nesuderinamų taisyklių. Jeigu leidžiama veikti bet kur Europoje, jeigu leidžiama dirbti ES sistemoje, tai tada turi būti galima tikrai veikti realiai visoje Europos Sąjungoje. Aš, ponia pirmininkė, nekalbu apie kažkokias galimybės, bet praktiškas praktiškus dalykus - bendro leidimų išdavimo sistema, e, savo valstybės narės priežiūra ir uh, daugiau galimybių komisijai užtikrinti vieningas e, priemonės problemų sprendimo. Mažiau biurokratijos, mažiau kaštų, mažiau vargo. Būtent tai reiškia bendroji rinka. Ir tai nėra kažkoks neaiškus žodis, bet tai yra realus dalykas, jeigu mes dirbsime rimtai ir mes jau tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, bankų sektoriuje, transliavimo sektoriuje užsitikrinome tokius e, paskatinamuosius elementus, turime tą padaryti ir telekomų sektoriuje. Antras klausimas, operatoriai, jiems reikia tam tikro įdirbio, kad galėtų tinklai veikti, nes kartais tai yra pernelik sudėtinga, ypač e, veikiant e, tarptautiniu mastu mums reikia nuoseklaus pagrindo, kad būtų galima naudotis fiksuotais tinklais, mums reikia įvairių specializuotų produktų ir tarpusavio sujungimo paslaugų, kurios užtikrintų kokybę. Kokybę, ponios ir ponai. E, taip pat mums reikia e, spektro dažnio geresnių taisyklių be E, vėliam internetui. Kai, kiek e, galioja licenzijos, kokie yra blokavimo elementai, kokie mokesčiai. E, jeigu mes išspręsime visas problemas, tai galėsime užtikrinti tinklo valdymą daugelį šalių ir bus galima užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Trečias dalykas, mūsų piliečiams reikia sudaryti sąlygas naudotis teisingomis teisėmis ir gauti geru, gerą, geras paslaugas visoje Europos Sąjungoje. E, blokavimas e, paslaugų yra negeras dalykas ir tai yra taip pat susijęs su galimybėmis inovuoti. Aš e, sieksiu užtikrinti tinklo neutralumą. Mums reikia taip pat daugiau skaidrumo, kad būtų um, žmonėms aišku, kas yra sutartyje. Taip pat bus lengviau keisti paslaugos teikėją, reikės, gal, reikės, bus galima geriau naudotis e, įvairiomis pažangiomis paslaugomis, kurios susijusios su debesijos kompiuterija, elektroninė sveikata ir panašiai. E, ir taip pat e, reikia siekti, kad pilietis kiekviename tinkle, kiekvienu prietaisu naudodamas nesusidurtų su blokavimu. Internet Interneto augimas susijęs su augimu, inovacijomis ir aš sieksiu užtikrinti absoliučius saugiklius. Teisingas susitarimas reiškia ir teisingas kainas. Europiniai skambučiai neturėtų tiek kainuoti, kiek e, tarptau, neturėtų būti laikomi tarptautiniais skambučiais, ne, taip neturėtų būti bendroje rinkoje, kur neturėtų būti roamingo. Europos skambučiai neturėtų būti laikomi brangiais tarptautiniais skambučiais. Dar reikėtų mokėti daug daugiau, jeigu skambini į užsienį. Taigi, bet koks kainų skirtumas turi būti aiškiai, pa, objektyviai paaiškintas, kodėl atsiranda papildomi kaštai. Ir taip pat e, rinkoje bendroje nėra, dirb, neturėtų būti dirbtinių roamingo kainų, tai e, erzina ir tai yra ateit, praeities dalykas. Roamingas ir dirbtinės sienos mums yra nepriimtina. E, mes e, e, žinome, kad E, kartais mums primins apie sienos skirtimą, e, tai yra tam tikri signalai. telefono signalai, tai mes tuo atsiska, turėtume atsisakyti. Žmonės keliaudami e, turėtų e, kalbėti, siūsti e, žinutės, e, e, nepriklausomai to, kur jie Europoje keliauja. Žinau, kad jūs iškėlėte roamingų klausimą pono Rodės pranešimo projekte. Sveikinu, jūs ponė rodė puikus jūsų darbas, bet taip pat norėčiau jums priminti dar vieną dalyką. Mes nenu, neuždrausdami e, raumingo mokesčių sukursime e, bendrą rinką. Atvirkščiai, kurdami bendrą rinką mes atsisakysime tų roamingo e, mokesčių. Konkurencija mažins tas, e, tuos mokesčius, kaip atsitiko namie ir tokiu būdu e, roamingas bus mažinamas ir siūlomas vartotojams tokiu būdu mažesnės sąnaudos patrauks daugiau jų. Šiandien aš noriu fragmentuotą realybę tomis priemonėmis paversti tikrą konkurencingą bendrą rinką. Fragmentacija nėra susijusi su ES dogmų nesilaikymu. Tai yra susijęs su realiomis pasiekmėmis. Vienas pavyzdys - dažnis. Šalis nesilaiko įsipareigojimo skirsti, paskirstyti e, dažnius. Kai tai yra padaryta, daroma, visi daro skirtingai ir labai sunku yra planuoti e, paslaugas e, tarp sienų ir, pavyzdžiui, Europai sunku fabrikams tam tikras priemonės specialias gaminti, tai yra sunku verslui ir operatoriai taip pat susiduria su neiškumu, tai persikelia į vartotojus ir tai reiškia prastesnės paslaugas ir aukštesnės kainas. Europos gamintojai, kurie kažkada buvo pasaulio lyderiai, šiandien vos išsilaiko konkurencinėje kovoje. Ir netaip seniai jie buvo rinkos lyderiai. Dešimtajame dešimtmetyje dar tai buvo bet dabar e, nei viename sektoriuje, nei telefonijos sektoriuje, telefonų gamybos ar e, planšetinių kompiuterių, e, bet mes turime galvoti apie platesnę perspektyvą, apie paslaugas, sveikatos paslaugus, automobilius, apie tokias paslaugas, kurios būtų taikomos visoje Europoje. Aš dabar žiūriu ne į vieną sektorių, žiūriu į visą E, perspektyvą ES e, telekomo sektorius, ICT sektorius yra svarbus labai mūsų ekonomikai ir aš norėčiau, kad jis sustiprėtų. Stiprus telekomo sektorius e, gali pats išgyventi, tai yra konkurencingas rinkos elementas. E, visų interesas turi būti, kad jis sustiprėtų. Ir taip pat reikia pasakyti, kad visa ekonomika yra pagrista skaitmenėmis priemonėmis, tinklais, tokie sektoriai kaip bankininkystė, logistika, automobilių sektorius priklauso nuo jo. Taip pat visos bendrovės reikalauja geresnio sujungimo, kad, pavyzdžiui, būtų galima organizuoti videokonferencijas, užsimti geresnę. Uh, kon, geresnių vaizdo konferencijų organizavimu ir panašiai. Mes negalime palikti tų įmonių likimo valiai, turime veikti, nes jos turi europinių ambicijų ir mes negalime jų palikti be ryšių. Mes irgi turime siekių, mes e, ekonomikoje priklausome nuo informacijos ir ryšių. Pasaulis mūsų telekomo sektorius bus tuoj per silpnas konkuruoti, investuoti, siekti inovacijų. Taigi negalime ir toliau gyventi su tais pasenusiais tinklais. O tai yra labai svarbu, siekiant konkurencingą bendrą rinką telekomunikacijų srityje. Tai galėtų būti 110 milijardų eurų per metus vertės sektorius. Tai yra geresni ryšiai verslai 800 milijardų eurų galėtų kainuoti per ateinančius 50 e, metų. Tai čia būtų ga, galima sukurti 2 milijonus naujų darbo vietų ir tai reiškia, kad tokiu būdu būtų investuojama į augimą. Taigi mano ambicijos yra didelės, o požiūris pragmatiškas. Šiandieną tinklai re, reguliavimas yra nacionalinis pragmatinis požiūris reiškia, kad nereikia, kad ne, nebūtinai reikia tuos tinklus išardyti ir viską pradėti nuo nulio. Tiesiog reikia paimti tai, ką jau turime ir pritaikyti prie nūdienos poreikių. Išspręsti spūščių klausimą, panaikinti kliūtis ir operatoriams, verslui, piliečiams sukurti geresnę vidaus rinką, geresnės paslaugas, greitesnį tinklą ir sažiningesnės kainą. Žinau, kad jūs uh, kalbėjote apie ilgalaikius variantus ir apie tai, kad tą sistemą būtų galima peržiūrėti, kas yra aptarėme ponios Trautman pranešime. Aš matau su tuo susijusius tikslus, bet mano patarimas štai koks. Nepraraskime galimybės, čia turiuomenį ir ponė Trautman, nepa, neatsisakykime galimybės siekti geresnio augimo ir užimtumo toks visa, tokia visapusiška peržiūra užtruktų penkerius metus ir aš tikrai to negalėčiau tų argumentų paaiškinti visiems tiems jauniems žmonėms, kurie jie, ieško darbo, negaliu jiems pasakyti, kad teks laukti. O nudienos pasaulyje prarastas laikas reiškia prarastas galimybės ir pažvelkime, kiek pasaulis pasikeitė per pastaruosius keletą metų. Pasikeitimai didžiuliai ir yra paslaugų, kurio anksčiau nebuvo ir dabar tai yra savaime suprantama. Taigi, įsivaizduokime, kiek pasaulis pasikeis per kitą penkmetį. Ir tikrai tiek laukti negalime. Kitos pasaulio vietos jau skuba. Taigi aš siūlyčiau skubesnį, išsamesnį požiūrį, pagerinti modelį ir pasinaudoti tuo, kas geriausia dabartinėje sistemoje ir žengti svarbų žingsnį, kuriant vieningą rinką, rinką, kur technologijos, paslaugos ir jų suderinamumas yra naujos realijos pagrindas. Ir kur atnaujintas reguliavimo, nu, atnaujintame reguliavimo metodė atsižvelgiama į tuos naujus pokyčius. Ir tokiu būdu mes gautumėme laiko pamastyti ir po to pritaikyti tą naujai reguliavimo pagrindą. E, tai reikalinga ateičiai. Taigi, Padarykime tai, kad e, ta sistema veiktų Europoje. Ir, ponė pirmininkė, aš šia, šios kadencijos parlamentui numatau galimybių sukurti geresnės galimybės e, ekonomikai ir piliečiams, mažiau barjerų, sažiningesnės kainos, geresnės verslo paslaugos, didesnis neutralumas ir stipresnė ekonomika, kurianti daugiau darbo vietų. Tai yra esminiai dalykai, tai yra sujungtos konkurencingos Europos privalumai. Ir aš manau, kad vertėtų už tai pakovoti. Ir jeigu mes tikime Europą, turime tikėti ta kova dėl šio rezultato. Ir aš mielai su jumis įsitraukčiau į tą kovą. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai. Yra be šešių minučių šešios, yra 13 kolegų, kurie nori pasisakyti mano sąraše. Galbūt komisariai paliksime penkias minutės atsakymams, tai reiškia, kad dvi minutės kiekvienam klausimui. Labai prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Pradėsiu nuo ponios Del Castillo. Ačiū pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, sveiki atvykę, malonu jūs čia matyti. Aš per tas dvi minutės Nekalbėsiu apie tai, kad reikia sukurti bendrą rinką, elektroninius ryšius ir kokia įtaka tai turi plėtrai, ekonomikos augimui, užimtumui ir panašiai. Mes visi dėl to sutarėme, egzistuoja toks bendras sutarimas ir konsensusas dėl to, kaip mes turime paspausti tą greičio pedalą ir paspartinti veiksmus. Na, o aš e, šiandien norėčiau pasakyti, kad mes parlamente bandome pasiekti šių tikslų, jie yra sudėtingi ir visą tai, ką jūs siūlote, yra labai aišku, tačiau parlamento teisėkuros darbas yra sudėtingesnis. E, procedūros parlamente yra sudėtingesnės nei nacionaliniuose parlamentuose yra ir kitų komitetų, kurie, komitetų, kurie įsitraukia į tą darbą. Ir tai reiškia, kad e, procedūra tampa sudėtingesnė. Taigi aš galėčiau štai ką pasiūlyti procedūrinę prasme. Tai būtų gan racionalu, jeigu paspartintumėme veiksmus, tačiau yra tam tikrų apribojimų. Ir aš norėčiau juos aptarti. Ir galbūt nepateikti tų pačių pažangiausių pavyzdžių, nes mes žinome, kad tos reformos, skubės reformos yra labai svarbios, kaip jūs ir sakėte. Tačiau jeigu nebus dokumento, kuris būtų uh, racionalus, gyvybingas, kalbant apie teisėkros procedūrą, tuomet nieko mums nepavyks padaryti. Net irgi prie didžiausių norų. Taigi mes pabrėžiame tai, kad turime pirmiausia suprasti, kad reikalingi labai paprasti dalykai, gyvybingi dalykai. Ačiū e, ponė Tikau. Kad, doamna prešedinte, vreau și o să salut pe doamna. Dėkoju, pirmininkė. Sveikinu komisijos atstovės. Norėjau užduoti keletą klausimų. Pagal komisijos pateiktą apklausą Europos vartotojai gauna tik 74 procentus greičio, už kurį moka naujų technologijų. Taigi aš noriu paklausti, ką komisijos narė planuoja daryti, kad būtų užtikrintas atitinkamas plačiajuoščio ryščio greitis. Ir dar kitas dalykas dėl valdysenos paslaugų. Augimo ir žimtumo pakte buvo nuspręsta dėl 10 ICT tinklų ir e, tam naudojamų E, vyriausybinių priemonių. Vadinasi, labai nedidelis e, lėšų kiekis bus paliktas e, europinių tinklų priemoniai. Spalio mėnesį vadovų taryboje, ką planuojate, kokiu veiksmu planuojate imtis, kad būtų skatinama, kad būtų padaryta taip, kad augimas kad augimo programa būtų įtraukta į elektroninės valdysenos tikslus. Ir dar vienas dalykas, 2013-2014 metams paskelbėte, kad pateiksite kompleksinį teisėkuros pasiūlymą, kad būtų suvienodinti tarp tinklinio ryšio tarifai vidaus rinkoje. Ir aš suprantu, kad tai bus vienas iš žingsnių skatinti E, vidaus rinką. Taigi, tai, taigi galbūt galėtumėte pateikti konkretų tvarkaraštį e, teisėkuros, kurio planuojate laikytis 13-14 metais. E, dabar kolega Rodė. Gerai, jei kolega nenori pasisakyti, tuomet žodis kolegijai Andersdotter. Dotter. Iš ties džiugu, kad komisija siekia ambicingų tikslų siekdama e, bendros skaitmeninės rinkos, bet keletas dalykų kelia, kelia susirūpinimą. Jūs kalbate apie dabartinio teisinio pagrindo keitimą. Dabar jūs siūlote tinklo neutralumą, apie tai buvo kalbama jau 2009 metais ir mes tikrai laukiame to pasiūlymo ir tikrai sveikinsime, kai jį pateiksite. Taip pat siūlote daug naujų dalykų. Ir aš tikrai norėčiau, e, kad būtų nuoseklus tie pasiūlymai ir kad būtų atlikta, atlikta atitinkamų tyrimų, kurie pasiūlymai būtų pagristi. pat mes matome, kad Europos piliečiai nepasitikė bendrą skaitmeninę rinką, trūksta pasitikėjimo šio sektoriumi. Ir matome, kad trūksta um, bendros bendro požiūrio, nes netgi būdami vienoje šalyje savo namuose galite susidurti su serveriu, kuris yra visai kitoje šalyje. Ir iškyla problema, jei puslapis yra vienos valstybės, ar galiu daryti tą patį nuvažiavusi į kitą šalį, naudotis tomis pačiomis paslaugomis. Panašu, kad valstybės, tarp valstybių narių iškyla, iškilusi yra šiokia tokia įtampa ir aš susilaukiu labai daug klausimų iš jaunimo. Kodėl mes turime šią programą? Taip, mes deklaruojame, kad mes visi esame draugai, bet vėlgi iškyla tų nesudėdinamumo problemų. būna Atsiprašau, kad tiek daug kalbėjau, tik dar norėjau paliesti tą trečiųjų šalių įsikišimo e, klausimą į ES vidaus skaitmeninių tikslų rinką. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už jūsų ambicingus tikslus, mums jų išties reikia. Taip pat dėkoju už šiltus žodžius ne tik aš, bet mes, visas komitetas, puikiai padirbėjome prieš šio pranešimo. Rezoliuciją pasirašė visos frakcijos, 51 balsą gavome už, niekas neprieštaravo mūsų rezoliucijai. Vadinasi, jūs gavote patį stipriausią palaikymą savo ambicingiems tikslams iš parlamento pusės. Ir aš galiu pasakyti, kad parlamentas yra vieningas ir mes esame vieningi su jumis. Parlamentas ir komisija. Kitas klausimas. Kokiosgi strategijos mums reikia, kad pasiektume užsibrieštų tikslų? Kaip sakė Emilija, atrodo, kad valstybės narės nelabai mėgsta vieną kitą, arba bent jau darbo tvarkiai skiriasi. Taigi, kokios strategijos mums reikia. Ruošiantis viršūnių susitikimui spalio mėnesį, galbūt galėtumėte pakomentuoti, kokiosgi strategijos turėtumėme kartu imtis, kad pasiektumėme tų tikslų. Dėkoju. Dėkoju. Matijas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai, kad atėjo į mūsų komiteto posėdį. Iš ties labai daug privalumų buvo išvardinta ir iššūkių. Kaip ką tik paminėjo komisijos narė, dabar yra toks metas, kai turime kalbėti apie saugumą. Komisijos narė konkrečiai to nepaminėjo, bet tai yra labai svarbu, kai kalbame apie naujus pasiūlymus, turime nepamiršti kokius garantijas suteiksime piliečiams ir įmonėms. Ar duomenys esantis debesijos kompiuterijoje bus saugus, ar jie nepateks už ES ribų. Ir turėtumėme į šį klausimą parengti geresnį, patikimesnį atsakymą, atsižvelgdami į tuos uh, skandalingus faktus, kurie jau įvyko. manau, kad reikia užtikrinti Europos piliečių pasitikėjimą. Kaip jie gali pasitikėti mūsų skaitmeninę darbo atvarkę? Turime atsižvelgti į ekonominius įmonių interesus ir manau, kad tų garantijų, kurių reikia piliečiams ir įmonėms, mes nepateikiame. Iš ties pasiūlymas puikus, bet Jeigu nenumatysime atitinkamų saugumo saugiklių, tokia sistema niekas nepasitikės. Dėkoju, kolega Rubek. Ačiū, pirmininkė. Norėjau paklausti, ar po roaming 3 turėsime roaming 4? Ar mes šios rytyje siekiame kurti bendrą rinką? Ir jeigu turėsime naują teisėją, kurios pasiūlymą norėjau paklausti, ar roaming 3 keis roaming 4. Taip pat vartotojų apsauga yra svarbus dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti. Galima būtų nustatyti konkrečią 15 eurų ribą, pavyzdžiui. Ir mm, konkrečius mm, apribojimus, mm, tarp tinklinio ryšio skambučių kainai, mm, taip pat pokalbiai internetu, telefonu. Daug skirtingų klausimų, kuriuos reikia atsakyti. Dabar yra per šimtas telekomunikacijų ryšius teikiančių įmonių, iš kurių galima rinktis. Ar bus galima rinktis iš visų Europoje veikiančių įmonių? Iš ties labai daug iššūkių mūsų laukiu, ar mes turėsime kažkokią tai bendrą biržą, kur bus konkuruojama, a, kaip suvienodinsime kainas, kai kalbame apie šimtą skirtingų operatorių. Dėkoju, kolega Van Rosteroj. Dėkoju, pirmininkė. Komisija e, pasiūlė tam tikrų, e, pateikė tam tikrų pasiūlymų, prisėmė įsipareigojimų ir aš esu tikras, kad jūs ketinate dirbti šiuo labai rimtų klausimų. Norėčiau grįžti prie teisės aktų klausimų. Ką mes darysime konkrečiai, kokiu bus imtasi priemonių, buvo kalbėta apie poveikio vertinimą. Aš e, pasisakiau už tai, kad būtų atsisakyta kad būtų atsisakyta e, ankstesnių e, teisės aktų šioje srityje, kurie nėra naudingi. Ir e, raumingo neturėtų būti vidaus rinkoje, mes turėtume imtis dermų priemonių ir turėtume galvoti apie jūsų pasiūlytų priemonių. Jūs visai teisingai pastebėjote, pavyzdžiui, kalbėdama apie ritmą. Uh, E, Pietų Korejoje, matome, kaip viskas greitai juda į priekį, e, o mūsų rinka yra labai fragmentuota, skirtingos valstybės narės turėtų mm, dėti didelės e, pastangas, kad sumažintų savo sąnaudas ir valstybės narės taip pat turi kelti klausimą, kaip jos turėtų dirbti kartu, kad teisės aktai galėtų tikrai būtų, būti priimti. Kolegė Trautman. Dėkuoju, kolegė Trautman. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė, norėčiau Jums pateikti keletą klausimų, kurie man yra svarbus. Uh, dabar vykstant mūsų diskusijoms ir galvojant apie jūsų pasisakymą. Pirmiausia, pasaulyje rinkoje komunikacijos technologijos, informacijų technologijos yra tokios pat kaip ir energetika, tai susijęs su ištekliais. Energetikos sityje komisija pateikė pasiūlymus dėl e, energetinio pereimo, kur, kur tai turi e, poveikio pramoniai, tinklams, rinkai ir vartotojams. E, kainoje, kurią jie moka. E, tai yra holistinis požiūris ir e, reikia kalbėti apie rinką be sienų, mes visi už tai esame. Ir šiandieną rinka keičiasi ir tai, kas nenori investuoti šiandien į tai, tas pralaimi Ką Jūs galite apie tai pasakyti? Kaip atverti Europos rinką? Ar nebus taip, kad atsivers ta rinka dideliems užsienio e, operatoriams? Norėčiau Jūsų pozicijos, ekonominės analizės. Kalbame apie Koreją, bet Korejoje e, vyko labai planingos investicijos viešam sektoriui prisidant, taigi žinome, kokia yra mūsų finansinė situacija šią sityje. Antras dalykas. Uh, E, dažnių sritis. Manau, kad tai labai svarbu. Aš labai remiu komisijos ryštingą vaidmenį e, harmonizuojant dažnius. Jūs tai žinote gerai, bet norėčiau e, pakelti, iškelti klausimą dėl, pavyzdžiui, antrojo etapo. Mes jau perėmė prie jo ir kyla klausimų dėl MSS, pavyzdžiui Ir reikia ir konkrečių e, labai išeičių šioje srityje ir sprendimų dėl tinklo neutralumo. Kaip jūs e, įsivaizduojate, kaip e, spręsti šią problemą? Pavyzdžiui, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl duomenų perdavimo. Ir e, taip pat E, ar pakanka kalbėti tik tai apie diskriminacijos nukreiptos prieš konkurencingumą uždraudimui, ar reikia e, žiūrėti plačiau. E, pirmininkė, labai atsiprašau, mes kalbėjome tik tai 10 minučių dėl mano pranešimo, tik porą kolegų galėjo pasakyti, aš labai norėjau išklausyti komisijos narės, bet nepamirškite, kad reikėtų užtikrinti lygybę ir nagrinėjant mano pranešimą šiame komitete. Dėl to aš kalbėjau šiek tiek ilgiau. Sì, grazie, mi scuso. Una... Dėkoju. Aš labai atsiprašau, mes bandėme viską sutvarkyti taip, kaip, kaip pridarė, bet dėja šį kartą tokia ypatinga situacija susiklosti. E, ponas Eiler. Pone komisijos narė, pirmiausia, labai e, trumpas klausimas. Kolegos kalbėjo apie saugumą. Ta klausimą reikia svarstyti rimtai. Pranešime kalbama apie, ataskaitoje kalbama apie horizontalų keitimas informacijomis tarp viešojo ir privataus sektoriaus. E, investicijos, technologiniai sprendimai dažniausiai kyla iš privataus sektoriaus, puikiai tą žinome. Ir aš norėčiau e, jūsų paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl pasiūlymo susijusio su atskleidimo taisyklėmis e, vidaus rinkoje. Būtent koks santykis yra tarp verslo ir suinteresuotų asmenių, asmenų ir kokia yra įmanoma finansinė priežiūra šioje srityje. Žinau, kad yra šiek tiek tokių pasiūlymų. JAV yra tam tikra taikoma informacijos atskleidimo sistema verslui ir akcininkų akcininkams teikiama ir atskleidžiama informacija. Taip pat čia kalbame apie nuostolius ir paprastai jie yra įtraukiami į visus finansinius dokumentus. Taigi atskleidimo, informacijos atskleidimo klausimas šalia to horizontalaus požiūrio, aš manau, kad čia reikalingas ir vertikalus E, požiūris. Vieningoje rinkoje galėtų būti numatytos galimybės e, teisės aktų srityje. Ačiū, ponas Hjokmarkas. Dėkoju, mes dažniau kalbame apie simptomus, susiskaldimo simptomus o ne, ir padarinius, o ne taip, kaip to susiskaldimo galėtumėme išvengti. Ir aš e, turiu jums su to susijusių klausimų. Ar jūs ketinate pasiūlyti uh, atverti 700 MHz dažnį, dažnio naudojimą. Parlamentas to reikalavo ir didelė dauguma to prašė. Aiški dauguma. Taigi, kaip mes galėtumėme suderinti e, savo veiksmus e, e, transeuropinių Europos tinklų srityje, atveriant tą dažnį Tai būtų puikia galimybė telekomo rinkai Europoje. Taip pat e, palie, turime paliesti ir konkurencijos teisės aktus. Ar pasirūpinsite, kad tam tikrais pokyčiais būtų įmanoma užtikrinti bendrą konkurenciją? Nepakanka teikti, kad turime daug operatorių Europoje. Jie panašu nėra pakankamai konkurencingi, nes ir jie yra susiskaldę. Vartotojams vartotojas susiduria su dviem, trim konkurentais dažniausiai, o mes turime pasirūpinti, kad nebūtų kuriamos kliūtys įžengimui į rinką, kad nebūtų saugomos tokiu būdu nacionalinės rinkos. Taigi aš manau, kad turime žengti žingsnį pirmin dėl e, konkurencijos teisės aktų. Ir kitas dalykas, ar komisija ketina apibrėžti transnacionalinės tarp valstybinės rinkas ir ką būtų galima padaryti su telekomo teisės aktais verslas verslui ir toliau kitas žingsnis tiesiog paprastiems eiliniams klientams, turint omenyje, kad egzistuoja tarp valstybinės rinkos. Kai kurie dalykai jau egzistuoja, kai ką reikia keisti teisės aktuose, tačiau visą tai leidžia sukurti vidinę, leis sukurti vidinę telekomo rinką. Dėkuoju. Dėkoju tiems kolegoms, kurie nusprendė nepasisakyti, sutiko nepasakyti dėl laiko stygiaus. Ir tai reiškia, kad daugiau laiko galime skirti komisariai, kad ji atsakytų į klausimus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pristatyti mūsų poziciją dėl šio pasiūlymo jau prieš kurį laiką. Mes visi supratome, kaip jūs teisingai ir sakėte, kad reikia išlikti konkurencingiems pasaulyje ir lyginti įvairius galimybių lygmenis, kur būtent mes labiausiai atsiliekame Europoje. Na ir kalbant apie tai, kaip teisingai ponas Vanis Telrojus minėjo mano mėgstamiausią kortą. Ir aš visuomet ją turiu kišenėje ir bandau ją sužaisti, kad pasiekčiau tų rezultatų, kuriuos žadėjau. Bet vienas svarbiausias klausimas yra Europos skaitmeninimas. Būtent, kad e, kur be būtumėm, kad visur būtų numatomos galimybės, kad nebūtų takoskiros tarp įvairių piliečių. Uh, Ir tai yra svarbiausia mūsų visuomeniai ir visi turi turėti galimybę įžengti į tą naują pasaulį, netokį jau ir naują gal. Tai susiję ne vien tik tai su ekonominė veikla, bet elektroniniu švietimu ir kitomis iniciatyvomis. Uh, Mes siekiame investicijų, pavyzdžiui, į greitą, greitą plačiajuostį internetą. Ir visose e, diskusijose su veikėjais e, greito interneto srityje kalbame su investuotojais ir manome, kad reikalingas, reikalingas skaidri, darni, nuosekli rinka, apie kurią jūs ir kalbėjote. Apie tai iš kalbėjau ir pradžioje. Vieninga rinka yra reikalinga. Vieninga rinka ir argi nekvaila, kad e, jau kitose ekonomikos sektoriuose vieninga rinka egzistuoja, o čia vieningos rinkos dar nėra. Ir e, tai vienas svarbiausių klausimų, kurį turime išspręsti. Taigi turime įveikti kliūtis ir kliūtis galimybėjai įžengti į rinką. klausimas dėl to, kaip yra išskirstomas infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės įvairius elementai ir koks yra parlamento indėlis. Aš džiaugiuosi, kad yra šiokios tokios vilties per struktūrinius fondus būtent, kur mes galėtumėme ieškoti kokių tai sprendimų Tačiau labai svarbu paliesti tą infrastruktūros tinklų sunkimo priemonės dalį, kuri yra labai svarbi šioje srityje. Aš atsižvelgiu šiandienos balsavimo rezultatus. Ir iš ties e, labai svarbu, kad mes kartu su Europos investicijų banku kaimo vietovėse būtent panaudotumėme e, tas lėšas ir bandytume pasiekti, kuo galima geresnį rezultatą. Na ir spalio taryboje, kuomet aš pateiksiu ir pristatysiu mūsų paketą Europos e, vadovams, galbūt ne aš tą padarysiu, bet mūsų komisijos pirmininkas, bet tas paketas bus pristatytas ir bus pasakyta, kad mums tikrai reikia investicijų. Kas yra teisėkuros tame pakete? kalbant apie realybę, realias, realią situaciją, žinau, kiek jūs dar dirbsite šioje kadencijoje, parlamentas. Yra labai svarbu šioje srityje. Taigi mes turime dabar jau skaičiuoti tas likusias dienas jums šioje kadencijoje ir suprasti, kad mums reikalingas jūsų pritarimas, tarybos pritarimas. Ir taip pat aš rengiu e, visus tuos svarbius veikėjus ir ruošiu jiems tą informaciją. Na ir suprantu, kad ir aš prašysiu jūsų būti kuo galima konstruktyvesniais. Žinau, kad to noro kaip ir pakanka. Taigi apie ką eina kalba? Kalba eina apie vidaus rinką, metodiką, dažnius, neutralumą, laisvą atvirą internetą, pasą, kad tarptautiniai veikėjai Europos Sąjungoje galėtų veikti ir taip pat tarptinklinio ryšio sujungimo kaštai. Ir tai yra viskas, kas aktualu bendrai rinkai, aišku, ir saugumo klausimas. Mes puikiai suprantame, kiek svarbus yra saugumas. Per pastarąsias savaitės mes įsitikinome dar labiau, kad draugai, bičiuliai kartais elgesi ne visiškai taip, kaip mes tikim, tikimės iš draugų. E, debesijos e, kompiuterijos strategija irgi yra labai svarbu ir tai irgi susijęs su visais tais uh, E, debesų kompiuterijos e, elementais. Tai yra ir galimybės e, smulkioms silpnėms įmonėms. Ar komisija atvers 700 MHz dažnį? Žinau, kad daug yra apie tai kalbama ir aš klausausi pono Hekmarko argumentų kai jis juos pateikė. Mes svarstome galimybę dalį to dažnio atverti bevėliam ryšiui ir turime irgi vengti rinkos susiskaldimo. Man yra visiškai aišku, ką reikia padaryti. Taip pat ir sutarčių klausimas yra svarbus skaidrios e, turi būti sutartys ir kontraktai. Tai yra pakankama priežastis e, nutraukti sutarčiai, jeigu nėra jis skaidri. Koks, kokia yra sav, savo sąveika dėl NSA direktyvos ir kibernetinio saugumo strategijos. Aš e, atkreipiu dėmesį tai, ką jūs sakėte, ponia Andersdotter. Ir dar dėl platformų. NIS direktyva, geriausios praktikos nustatymas, leistų įmonėms, administracijoms įgyvendinti rizikos valdymo ir prievolės informuoti apie incidentus, sistemą. Tai yra svarbu, tai nebūtinai yra grėsmė, bet yra galimybė mokytis ir supaprastinti proceso apie proceso dėl informacijos patikimo apie incidentus teikimą. Taigi mes labai vertiname skubius veiksmus šioje srityje. Kodėl į reglamentą turėtų būti įtraukiami visi pasitikėjimo paslaugų teikėjai. Mums tenka atsakomybė įdėkti minimalius reikalavimus dėl pasitikėjimo paslaugų teikėjų, teikėjų tam, kad jie laikytųsi savo paslaugų teikimo saugumo reikalavimų ir informuotų priežiūros institucijas apie svarbius incidentus. Tokiu būdu galėtumėme vieni iš kitų pasimokyti ir daugiau sužinoti. Kartu su savo tarnybomis aš analizuoju papildomus veiksmus, kurių galėtumėme imtis e, šioje srityje, bet e, matyt, man nereikia aiškinti, kad sritis čia yra ribota. Kalbant apie pastarąją patirtį ir prizm skandalą, yra galimybių ES imtis e, pažangių veiksmų, dėgiant debesų kompiuteriją. Ir aš nuolatos kartoju tokį futbolo žaidėjo tokią mintį, būtent kiekvienas trūkumas yra privalumas, jeigu jisai mus pabudina ir suteikia paskatų ir tikrai debesų kompiuterija turi visiš, visapusiškai tenkinti duomenų apsaugos privatumo teisės aktų reikalavimus. Ir aš būtent ir siekiu tos debesijos strategijos, kuri būt, turėtų būti susi, susieta su Europos politika debesų kompiuterijos rytyje. Tokiu būdu yra paskatinamos ir pramonės įmonės ir šią savaitę, praeitą savaitę. Ir aš bendravau su pirmininkaujančia valstybė Lietuva ir mes aptarėme uh, kompiuterijos, e, debesų kompiuterijos klausimus su specialistais ir aš labai tikiuosi, kad e, iš tų diskusijų išplauks kokių tai rezultatų. Um, if, um, roaming... Dėl roamingo. Nuo ateitų metų Liepos pirmosios Tai yra susijęs su ankstesniu e, pažadu raumingo trečiuoju pasiūlymu, ar bus raumingo ketvirtasis pasiūlymas. Mes dabar siūloma visą paketą bendrai rinkai. Ir jeigu aš e, gausiu pritarimą iš jūsų ir kitų e, svarbių veikėjų, tai mes kalbėsime apie kitus metus, Liepos pirmą dieną E, tesinys raumingo 3, tai yra aišku, tą mes pateiksime svarstyti, bet tai bus paskutinė raumingo 3 priemonė, o paskui jau, kai bus įtraukta mm, bendra rinka, mes galėsime žengsti paskutinį žingsnį ir dar daryti tuos darbus, kuriuos reikia padaryti, kad e, rinkos veikėjai turėtų galimybę užsitikrinti sveiką verslo modelį, kad nebebūtų raumingo jame. E, buvo jau paminėtas tvarkaraštis. Autorių teisės. Aš pasikartausiu, bet pasakysiu, kad dėje mano kompetencija nepriklauso autorių teisės, e, mano e, brangi kolegija dirba šioje srityje ir e, toliau dirbsime, yra darbo grupė, kuri nagrinėja šį klausimą, mes įvertinsime viską bet e, tai būtų svajonė, ne visada svajonės įsipildo, vargu ar galime tikėtis, kad per šią kadenciją mes viską išspręsime. Aš e, minėjau porą sričių, apie kurias paprastai negalime paaiškinti žmonėms. Negali parengti filmuko e, gimtadienio ir e, jo patalpinti internete, tada jausiasi, tai yra nelegalus veiksmas, bet aš nesugebu to išaiškinti, kai tokie filmukai padaromi naudojant tam tikrą medžiagą. vienas žymus prodiuseris filmų per skaitmenę asamblėją ir e, jūs, mes labai vertime, kad taip pat kai kurie buvote ten, jis sakė, kad būtų nuostabu, jog klasė, patalpa nepriklausytų autorių teisėms. Tai e, susijęs su mokiniais, su mokytoju ir mes turime ieškoti būdų, kaip numatyti tam tikras išimtis prieš e, e, nagrinėjant didelę problemą, kuri dar neišspręsta iki galo. E, antroji Baroso komisija dabar nagrinėja šios klausimus. Man regis, kad beveik į viską atsakiau, pritariu daugeliu klausimų, kuriuos minėjote e, savo dokumente. E, pone Trautman, mums reikia investuoti į šį sektorių Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė taip pat bus labai naudinga ir struktūriniai fondai mums teikia tam tikrų galimybių. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jeigu mes iš tikrųjų sulauksime parlamento pritarimo, jeigu taryba mums pritars ir kolegos mano, tada mes tikrai galime tą padaryti ir tai yra e, kelionė, e, kuri gali kelti daug iššūkių ateityje, bet tą galime padaryti. Tai bus e, galimybėms visiems ir rugsėjo pradžioje galbūt jūs taip pat e, galėsite e, ką nors pasiūlyti. Pilar minėjo porą procedūrų, kurias reikia dar praeiti parlamente, bet tikiuosi, kad visi kartu galėsime e, galutinai apsispręsti, pritarti šiems pasiūlymams ekonomikai, piliečiams, verslui. E, labai to reikia ir jie bus dėkingi. Ačiū. Grazie, komisario, nome di tutti. Labai ačiū komisijos nariai visų kolegų vartų. Dėkoju, kad apsilankėte pas mus šiandieną. Labai ačiū kolegoms už tai, kad jie per pastruosius keletą mėnesių taip maloniai bendradarbiavo. Dėkoju sekretoriatui, dėkoju darbuotojams, vertėjams. Susitiksime rugsėjo antrą dieną po pietų. Tai yra mūsų paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas pasidžiaukite atostogomis, nes kitas pusmetis bus labai sunkus, turėsime daug darbų. Ačiū, viso gero.